Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Gerbiami ponai ir ponios, kolegos ir kolegas, manau, kad galime pradėti popietinį posėdį. Dabar bus pristatomi tyrimai apie savaigius automobilius, kelių transporto ateitį, naujasias technologijas. Neseniai vyko tarybos posėdis Amsterdame kur buvo pristatyti save valdantis automobiliai arba savaigiai automobiliai. Na, o šiandien apie tai pakalbėsime Europos parlamente. Taigi, sveikinu mūsų pranešėjus, kurie netrukus išsakys savo pozicijas. Bet prieš tai e, reikėtų pristatyti tyrimą apie savaigius automobilius ir kelių transporto ateitį. E, Roberta Frizoni iš Steer Davis Glyph e, pristatys šios tyrimus. Prašom, žodis jums. Okay. Thank you. Uh, thank you. One... Ačiū, man didelė garbė <clears throat> šiandien pristatysi mūsų tyrimo rezultatus. Mūsų, mums e, davė labai sudėtingą užduotį. Tyrime mes pabandėme pateikti autonominių automobilių klasifikaciją, tai buvo lengva. Apžvelgėme vykstančius projektus, tyrimų veiklą tiek Europoje, tiek JAV. Vėlgi lengva. Sunkus klausimai, kuriuos reikėjo atsakyti, tai yra kelius, kuriais plėtosi šios technologijos ateityje taip pat įvertinti potencialų poveikį kelių naudotojams ir apskritai visuomeniai. Ir taip pat mūsų paprašė pateikti rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų šioje srityje. Mūsų tyrimė daugiausia dėmesio skiriame e, automobilių automatizavimui tiems, kas, kam šį temą žinoma, tai yra skirtumas tarp automobilių automatizavimo ir automobilių sujungimo, kai kalbama apie potencialų poveikį arba bando numatyti kelių transporto ateitį, tai tos dvi koncepcijos autonominių automobilių ir automobilių sujungimo, tai yra tai, kaip automobiliai bendradarbiauja tarpusavyje, kaip jie tarpusavyje sąveikauja su infrastruktūra ar mobiliaisiais telefonais, tai yra dvi koncepcijos, kurios eina greta e, ranka rankon daugeliu atveju ypač jeigu galvojame apie potencialų poveikį. Čia ekrane matome e, Amsterdamo deklaracijos ištrauką. Mes turime ir savo pus, e, skaidrės, e, tačiau norėjau pademonstruoti ir šią skaidrę. Čia ji pateikia automatizuotų automobilių klasifikaciją ir e, sujungimo. Mūsų tyrimė nustatome skirtingas technologijas, kurios šiuo metu plėtojamos arba jau yra teikiamos rinkai, užtikrinant skirtingą automatizavimo lygį. Deja, šiandien detaliai neturiu laiko jums jų apibūdinti, tačiau e, diskusijai svarbu pasakyti, kad visiškas automatizavimas yra galutinis taškas procese, kuris apima įvairius automatizavimo lygmenis. Taigi puslapio apačioje matome, kad yra penki automatizavimo lygmenys, o visiškas automatizavimas, savaigis automobilis yra pačiame viršuje. Antra, ką reikia turėti galvoje, kad galima nubrėžti liniją tarp trečio ir ketvirto automatizavimo ligmens, nes visos naudojamos ar kūriamos technologijos pirmaisiais trim ligmenimis e, yra su vairuotoju. Jos tiesiog padeda vairuotojai, padidina saugumą, komfortą. O ketvirtas, penktas lygmuo tai yra visiškai kas kita, visai kita koncepcija kuomet e, automobilis turi važiuoti autonomiškai. Savo tyrimę mes e, apžvelgėme įvairius tyrimus, e, kurie vyksta šiuo metu. Daugiau, daug duomenų apie tai pateikė komisija. Taip pat apžvelgėme įvairias suinteresuotas pusės, jos čia pavaizduotos. Daug įvairių organizacijų čia paminėta. Peržvelgiant, kas vyksta ES, JAV, Japonijoje, mes bandėme kategorizuoti ir nustatėme bent jau du požiūrius į privačius automobilius. Daugiausia automobilių pramonės ir Kiti subjektai naudoja tokį požiūrį, kurį mes pavadinome evoliuciniu, kuomet automobilių automatizavimas yra laipsniškas procesas ir e, tik tai galutinis žingsnis yra visiškas savaigis automobilis. Ir priešingai yra kitų organizacijų dirbančius e, šioje srityje, kurios taiko kitą požiūrį, tai yra revoliucinį požiūrį. Pavyzdžiui, Google kompanija būtų geriausias pavyzdys. Šios organizacijos siekia iš karto sukurti visiškai savaigį automobilį ir jų nedomina žemesni automatizavimo lygmenis. Taigi tokia buvo lengva užduotis. Kai pabandėme patirinėti, kas atsitiks ateityje, E, tai kalbėjome su daug ekspertų, peržiūrėjome daug medžiagos ir bendro sutarimo dėl to, kas vyks ateityje, nėra. Remdamėsi savo tyrimų manome, kai, kad kai kalbam apie keleivinius automobilius, tai galima timėtis, kad automatizavimo didėjimas, perėjimas iš trečio į ketvirtą lygmenį ir kam jau dauguma technologijų egzistuoja, E, e, tai tas perimas atsiras po 10-20 metų. Mes nesitikime, kad tas automatizavimas atsiras dabar, o didesnių mastų jis bus prieinamas kur kas vėliau, maždaug po 20 metų. Net jei tam tikros aplikacijos atskiromis aplinkybėmis gali atsiras, atsiras ir anksčiau. Kai dėl keli, krovininio automobilio ir e, autom, sunkvežimių grupių, tai mes turime tą pačią viziją. Prognozuojame, kad pamažu e, jų didės ir per e, laikotarpį vairuotojo atsakomybė, vairuotojo darbas vis mažės, saurės. Ir tikimės, kad visiškas automatizavimas atsiras per ilgesnį laikotarpį. Kai dėl miestų aplinką ir viešai transportą transportą. Tai vaizdas šiek tiek kitoks, nes visiškai automatizuotų uh, automobilių, juos naudojant uh, specifinėse aplinkose, pavyzdžiui, oro uostose, parodų centruose ar uh, tam tikrose maršrutuose specialiuose, gali atsirasti anksčiau. Mes analizavome įvairialypį poveikį tų, tų automatizavimo procesų. Kelių saugumas, pavyzdžiui, žinome, kad apie 20 procentų visų eismo įvykių įvyksta dėl žmogaus klaidos. Todėl didelis potencialas būtent panaudojant automatizavimą išspręsti šią problemą. Veiksmingas e, automatizavimų sistemų veikimas e, E, yra aprašytas gana nemenkoje dalyje tyrimo. E, ir aišku, kad automatizavimas padėtų e, saugumo lygį pakelti, tačiau tai priklausys nuo skvarbos lygmens, nes ir o procesas bus santykinai ilgas. Taip pat kalbėjome apie kitus aspektus - grūstis, emisijas, Ir žinoma, kad e, grušių socialiniai kaštai sumažėtų, nes žmonės galėtų užsimti kitokiais dalykais e, važiuodami. Tačiau gali kontrastuojantis poveikis būtų, būti e, aplinkai ir emisijoms. Nes nauda gauta iš padidintos tinklo pajėgumų dėl automatizavimo ir sujungimo automobilių gali išnykti, nes padidės paklausa kelių transportui. Neturiu laiko aptarti detaliai kitų poveikio aspektų. Tai yra galimybė pasinaudoti transportu, viešas prieimimas tų technologijų. Galėt, turėtumėte pas, turėsite paskaityti mūsų tyrimą detaliau, jeigu norite supažinti su šiomis temomis ir noriu likusį laiką panaudoti pateikti rekomendacijoms. Bandome patirinėti, kaip išnaudoti didžiausius naudingus dalykus. Mes manome, kad reikia tolesnių tyrimų šioje srityje. Žinių dalymos sistemos sukūrimas, kuomet būtų sukaupta bandymų ir testų rezultatai, būtų naudinga. Labai daug naudos būtų pasiekta miestų dimensijoje. Todėl daugiau dėmesio reikėtų tam skirti dėmesio. ES lygmenių reikia identifikuoti kelius ateities magistralėms, kaip sistemos e, saveikaus su protingomis transporto sistemomis ir taip toliau bendrai sutariama, kad bendros politikos pagrindas reikalingas, reikalingas bendras planas automatizavimui ir automobilių įsigymui dėl testavimo. Manome, kad tarnys bendradavimas šios rytėje reikalingas taip pat, kad būtų galima panaudoti geriau kaupiamas žinias. Na, rink, patikima, patikimas į rinką šių technologijų turėtų būti laipsniškas, pradant turbūt nuo žemesnio automatizavimo ligmens ir po to remiantis patirtimi perėti prie aukštesnių lygmenų. Ir galiausiai savo ataskaitoje minime ES direktyvų, kurios reikėtų pakeisti ir pridarinti tam vykstančiam procesui. Daugelis šių dalykų taip pat paminėta Amsterdamo deklaracijoje. Ir mes tikėjomės, kad kai kurios iš mūsų rekomendacijų padės pagyvinti diskusiją ir nustatyti, kokiu reikalinga imtis veiksmų, kad pasiektume tikslus. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį dar dviems pranešėjams, paskui bus klausimų ir atsakymų etapas. Kitų kalbėtojų prašyčiau kalbėti šiek tiek trumpiau, po septynias minutės. E, taip pat noriu Jūs informuoti, kad Jūs galite kalbėti savo gimtają kalbą, e, bus viskas verčiama. Toliau Stefan e, Neugebauer iš BMW, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju už tai, kad Jūs mane čia pakvietėte. Tikrai labai melai aptarsiu automo, autonominius automobilius. Ateityje automobiliai bus visai kitokie negu kad šiandien. Uh, Šioje skaidrėje matote keletą raktinių žodžių. Ateityje transportas bus labiau e, elektrifikuotas, e, intermodalinis. Na ir be abejo, e, automatizuotas. Ką reiškia tie automatizuoti automobiliai, automatizuotas vairavimas? Tai reiškia, kad bus užtikrintas didesnis eismo saugumas. Apie 80 procentų avarijų įvyksta dėl žmogaus klaidos, taigi ateityje čia tikrai dar galime pasiekti didesnės pažangos. Taip pat galiu paminėti geresnių transporto srautų valdymą, taip pat pavyks sumažinti CO2 emisijas. Taip pat e, e, vis labiau senstančioje visuomenėje tokiu būdu užtikrinsime didesnį žmonių mobilumą arba judumą. Ir taip pat žmonės automobiliuose galės laiką išnaudoti kitaip, negu kad vairuodami automobilius. Iš esmės tai reikš ir e, situacijos eisme pagerinimą. Kada tai gali atsitikti. Šioje skaidrėje matote e, kelias, kelis automatizuoto vairavimo etapus. Pats e, vėliausias etapas tai jau yra visiškai automatizuotas vairavimas. Juk e, neatsitiks taip, kad iš dangaus tarsi iškris begalės Google automobilių ir visi automobiliai taps automatizuoti. Uh, Ne, viskas vyks palaipsniui. Kairėje matote e, paprastesnės sistemas, tokias kaip, e, kurios padeda išlaikyti atstumą tarp automobilių. Ir e, šiuo metu mes tam skiriame tikrai daug dėmesio. Dėl automatizuotų automobilių, ką jie ateityje galės padaryti. Ogi tą patį, ką žmonės. Visų pirma, jie turės įvertinti aplinką, tuomet apdoroti tą informaciją. Uh, ir tuomet imtis veiksmų. Ką reiškia suvokti aplinką? Šiuo metu automobiliai tau daro įvairių sensorių arba daviklių pagalba. Tai nėra ateitis, tai yra dabartinis automobilis, kurį galite nusipirkti. Taigi, e, modernus automobilis e, jau dabar turi daug sensorių, kurie padeda vairuotojui vairuoti. Ir iš paveiksliuko matote, e, tiek daug yra tokių sensorių, tai yra svarbi ES e, ekonomikos dalis. Taip pat e, šioje srityje dirba daug mokslininkų, jie kuria išmanesias technologijas, o vėliau tos naujas technologijos turi būti integruotos į automobilius. Šiame paveikslėlėje matote kokia tai yra didžiulė galimybė e, skatinant užimtumą. Uh, ir lyderystę Europoje. Taigi dabar tokias sistemas automobiliai jau naudoja ir jos bus naudojamos ateityje. E, automatizuotas varavimas e, ateityje bus vis kokybiškesnis, vis aukštesnio ligmens, o tam mums reikės papildomos informacijos iš aplinkos. Tai reiškia, kad naudojantis telekomunikacijų sistemas uh, Jūs į automobilį gausite dar daugiau informacijos ir tai dar vienas svarbus dalykas, kurį norėjau pabrėžti. Taigi, mums reikia patikimo telekomunikacijų tinklo. Ta turi užtikrinti operatoriai. Kadangi kalbame apie automatizuotą vairavimą, kuris iš pradžių vyks tik tam tikrame ruože, pavyzdžiui, autostradoje už miesto ribų, tai reikia užtikrinti, kad ten galės, tame ruože galės tinkamai veikti telekomunikacijos. Ir e, ko gero, čia e, padėtis būtų kitokia, negu kad paprastai, e, plečiant telekomunikacijų tinklą, paprastai telekomunikacijos dėgiamos miestuose, bet šiuo atveju tą reikės daryti užmeščio ruožuose. Ir taip pat reikės užtikrinti, kad bus galima apdoroti daug duomenų. Taip pat reikės užtikrinti, kad e, automobilis patikimai visus tuos duomenis gaus per telekomunikacijų tinklus. Yra žmonių, kurie sako, kad ateityje uh, automobilis tarsi taps mobiliuoju įrenginiu su keturiais ratais, tarsi išmanusis telefonas su keturiais ratais, bet aš galiu pasakyti dar kartą ne, ne ir dar kartą ne. Automobilis niekada netaps išmaniuoju telefonu su keturiais ratais. Čia visai kitokie saugumo reikalavimai, kuriuos reikia gyvendinti. Pagalvokite, kiek laiko jūs naudojate išmanų į telefoną? Dviejus metus? Trejus? Penkerius metus? Dešimt metų? Kodėl aš e, teiraujuosi ar 10 metų? 10 metų tai yra e, vidutinis automobilio amžius Europoje. Tai reiškia, kad ne visi automobiliai yra 10 metų senumo rinkoje, yra ir 20 metų senumo. Ir mes turime užtikrinti, kad e, saugumą ir tiems 20 metų senumo automobiliams. Ir štai koks tai yra skirtumas su išmaniųjų telefonų rinka. Ir iš tikrųjų Kalbant apie uh, tuos išmaniosius automobilius, tai uh, jos su, e, su jais komun, bendravimas, komunik, komunikavimas galės vykti tik per tam tikras platformas. Ir jeigu uh, uh, davikliai užfiksuoja kažkokią grėsmę, tai iš karto tokia informacija turi būti siunčiama. Ir visa tai vyksta tokioje aplinkoje, kur yra naujų žaidėjų tarptautinėme kontekste. Čia viena vertus jūs matote, e, kas turi dalyvauti automatizuotame e, vairavime. Uh, Be abejo, čia turi dalyvauti tiekimo pramonė, automobilių pramonė, taip pat ir visuomenė, kuri būtų pasirengusi e, e, e imtis tokių veiksmų. Mums reikia e, e, teisėkros, teisės aktų, parlamento, kuris tokius teisės aktus priimtų ir taip pat mums reikia iškių taisyklių dėl domenų mainų. Na ir tai yra būtent tokias rytis, kur atsiras naujų žaidėjų, naujų subjektų. Amerikos koncernai Google ir Apple e, iš tikrųjų jau turi daug patirties e, tvarkydami didelius duomenų srautų, srautus. Ir e, taip pat šios įmonės turi didžiulę finansinę e, galę, žymiai didesnę negu kad automobilių pramonė Europoje. Apibendrindamas noriu pasakyti štai ką. Automatizuotas vairavimas yra didžiulė galimybė Europai, užimtumui Europoje, saugumui, aplinkos išsaugojimai. E, šiuo metu pramonė ir visuomenė susiduria su didžiuliais iššūkiais ir dėl to taip pat tam reikia e, visą apimančios mokslinių tyrimų programos ir investicijų programos tam, kad galėtumėm išlikti pasauliniai lyderiai. Mes šiuo metu skiriame tikrai daug dėmesio naujoms technologijoms. Praėjusiais metais paskelbėme kelrodį planą E, dėl e, tokių naujų technologijų naudojimo e, ir tas planas yra nuolat atnaujinamas. Labai ačiū. Toliau Bert Müller iš Karpostal iš Šveicarijos. Prašom. Labą dieną. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti mūsų nuomonę apie šią temą ir mūsų dar neilgą patirtį sukauptą, ką tik pradėtame darbe. Porą žodžių apie mūsų įmonę, galbūt ji ne visiems jums žinoma. Turime daugiau negu šimto metų e, viešojo transporto patirties. E, pradėjome žmonės e, nuvežinėti iš Šveicarijos kalnų trasų ir dabar jau apimėme visas kelių uh, transporto paslaugas, esame pagrindinis autobusų operatorius. Dirbame Šveicarijoje, žinoma, taip pat Prancūzijoje ir Liechtensteine, taip pat deriname e, mobilumo paslaugas. E, e, papildome autobusų paslaugas kitomis transporto rūšimis Šveicarijoje. Šveicarijoje mūsų patirtis su savaigės automobiliais turime devynis tokius autobusus, du e, nuo jų Sijung nedidelėme miestelėje nuo praėjusių metų rudens važinėja, todėl mes ir vadinam e, tą e, eksperimentą Sijon eksperimentu. Tai yra visiškai autonomiški automobiliai, e, autobusai tiksliau, kurie to mes, to, tame miestelėje naudojami nuo praėjusių metų, miesto gatvėse jie pasirodys nuo šių metų birželio ir iš to mažo miestelio pereis į platesnės erdves Šveicarijoje. Esmė yra ta, kad e, tuo e, maršrutiniu autobusu galės naudotis visi, kas lauks stotelėse, kaip įprasto autobuso. Taip pat bus galima specialiai išsikviesti tą autobusėlį ir jis atvažiuos pagal poreikį. Be abejo, e, suprantame, kad jo E, jis nebus naudojamas visur, jis e, veiks tik tai Sijon e, vidaus senamiščio miesteliuose, jis funkcionuos greta įprasto transporto miesto grindinio, skirtingo grindinio gatvėse ir panašiai. Taigi Sijon miestelėje šis autobusėlis važinės ir jis galės nukrypti nuo maršruto, sureaguodamas į specialius prašymus vienoje ir kitoje srityje. Taip pat galime pripažinti, kad vieni patys to nedarome, nes bendradarbiavame su universitetais, su uh, Lazanos universitetu, kitomis akademinėmis įstaigomis ir naudojamės Prancūzijos įmonės naujos e, startuolės Marija pagaminta e, transporto priemonė. Ji valdo uh, programinę įrangą. E, tiksliau, programinė įranga tvarko, tvarto kita Lozanos smart, startuolė. Taigi, iš esmės, tas autobusas yra Europos projektas, Europos masto projektas. Kodėlgi mes tą darome? Manome, kad e, tie autonomiški automobiliai, ypač tokie nedideli maršrutiniai autobusai, gali papildyti mūsų transporto paslaugas. Jie gali papildyti uh, E, transporto e, maršrutus, kurie trunka mažiau negu 2 valandas ir galiausiai mes galvojame, e, kad būtų galima tokius autobusus pasitelkti ir turizmo tikslams. Be to, jie būtų labai parankus žmonėms einantiems apsipirkti, pavyzdžiui, miesto centre, kurie turi nedidelius atstumus įveikti, kad nereiktų nešti krepšių. Uh, Tai yra pagrindinė e, mūsų projekto paskirtis. E, artimiausius porą metų šis bandomasis projektas bus vykdomas ir po to, tikimės, bus galima išplėsti jo pritaikymą, pagerinant mūsų turimas viešojo transporto paslaugas. Mes manome, kad turime aiškę e, viziją mūsų viešojo transporto sričiai. Taip pat e, e kalbėjausi su e, E, transporto profesinių sąjungų atstovais ir transporto asociacijų pareigūnais. Jie taip pat tiki, kad tokie automobiliai gali papildyti mūsų transporto paslaugas, o mūsų vizija iš esmės yra ne tiek e, savaigiai e, automobiliai ir autobusai, kiek vairuotojai be transporto priemonės, nes uh, transporto priemonė ar automobilis yra problematiškas dėl to, kad jie užima labai daug vietos gatvėse, sudaro klūstis, kamščius, o gyventojų skaičius vis auga, todėl viešasis transportas mūsų nuomonė ir toliau gali atlikti svarbu vaidmenį ir net tas vaidmuo gali sustiprėti ir tapti patrauklesnis ateityje pasitelkus tokias technologijas. Todėl mes labai aktyviai dalyvaujame šiame projekte, investuojame ir naujus produktus išbandome. Ačiū. Labai ačiū už šios įdomius pranešimus. Dabar Vinbanda Kamp, prašom. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau kalbėti olandų kalbą administratyvi vraag. Visų pirma, turiu procedūrinį klausimą. Trys pranešimai mums šiandien yra pristatomi. Bet ponios Frizonį pranešimo nematėme. Ar mes jį gausime? Jie visi e, šie pranešimai yra temomis, kurios nesutampa su ponios Frisonį pranešimu. Antras dalykas. Ponui Noigebauer turiu klausimą. Dėl pirmo, antro, trečio, ketvirto lygmenų. Sakėte, kad dabar pasiekėm vidurį. Ir aš, ir ponas Krameris praėjusią savaitę Amsterdame dalyvavome tarybos posėdėje. O ten buvo pasakyta, kad mes dabar prieėmėme prie antro lygmens pabaigos. O jūs sakėte, kad esame maždaug viduryje. Man atrodo, kad gana didelis skirtumas. Ir aš tada norėčiau paklausti, ar mes apskritai kaip nors pasieksim penktą lygį, jeigu taip atsitiks kada. Klausimas ponui Müller. Taip jau atsitiko, kad aš Siono miestelį pažįstu. Esu ten buvęs atostogose, labai gera, rami vietovė, gražios bažnyčios ir panašus kiti turistiniai objektai, ar pakankamai yra reaguojama, pavyzdžiui, į pešiųjų poreikius, kurie uh, pe, turi kirsti gatves, e, ar reaguojama, pavyzdžiui, turistų srautus, į vaikų srautus. Kodėlgi negalima pabandyti tokio reiškinio Ženevos centre? Ir... Kolega Ertruk, labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už atliktą tyrimą, ačiū ir už pranešimus. Dėl, tų, dėl automatizuoto vairavimo. Na, ko gero, tai būtų galima įvardinti vienu iš mano hobi. Tai tikrai vienas iš įdomiausių dalykų, kuris mūsų laukia ateityje. Dėl to, ko aš e, tikėjausi iš Europos komisijos, dabar nesiplėsiu, bet noriu pasakyti štai ką. Kalbant apie programą Horizontas 2020, ten yra numatyta 100 milijonų eurų būtent automatizuotam um, kelių transportui. Tai yra gerai, Bet e, nereikėtų iš anksti pernelik džiaugtis, nes, kiek žinau, JAV tam skiria 4 milijardus eurų. Tai pasižiūrėkime, apie kokias kategorijas mes čia kalbame. Mes tik 100 milijonų amerikiečiai 4 milijardus. Mes tarsi atsiliekame, bet Manau, kad galbūt vertėtų pamastyti, ar nereikėtų kažkokios tai specialios finansavimo priemonės e, transporto skaitmeninimui. Taigi, tikrai norėčiau kreiptis ir į valstybės narės, ir Europos komisiją. Reikia finansavimo po to, kai bus išspręsti uh, Dabar dar atviri klausimai, tokie kaip domenų apsauga, e, atsakomybė, kibernetinis saugumas ir taip toliau. Tuomet reikės tinkamos finansinės priemonės finansavimai. Ir e, aš turiu ir daug įvairių techninių klausimų. Pavyzdžiui, nuolat iškyla štai koks klausimas. Jeigu uh, rankų nebe, nebereikės laikyti ant vairo, kas tuomet atsitiks, jeigu įvyks auto įvykis, avarija. Jeigu kas atsitiktų techninė prasme. Jau šiandien veikia įvairūs radarai, telekameros, ar jos tokia atveju galėtų įsikišti ar tokios sistemos būtų patikimas. Ir e, jeigu įvyksta kažkokia tai išskirtinė situacija, ar vairuotojas tokiu atveju galėtų įsikišti ir pats perimti vairą į savo rankas? Taigi, arba, ar išskirtinės situacijos atveju vairuotojas galėtų pats vairuoti? Mane tai tikrai domintų. Ir dar vienas klausimas. Kiek tikėtini yra e, serijinių įvykių, serijinių automobilių avarijų tikimybė? Arba techninių, serinių techninių klaidų tikimybė? Jeigu, pavyzdžiui, e, bus kažkokia tai techninė klaida automobilė, tai tikrai kyla e, pavojus, kad bus sukelta nemažai autoįvykių. Dominik Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad čia mes išskyrėme visą eilę problemų, kurios dabar yra tarsi progresyviai sprendžiamos ir mes kalbame, kad perinam prie 2, 2B, 3, 4, 5 kategorijos ar etapo. Aš norėčiau pateikti klausimą visiems trims kalbėjusiesiems. Mane stebina tai, kad e, tiek laiko yra numatyta nueiti iki penkto etapo. Tada prireiks dar maždaug 20 metų, kad mes pasiektumėm penktąjį etapą. Ir aš norėčiau pažiūrėti, kas jau yra nuveikta nuo koncepcijos užgimimo iki šiandien, praėjo keletas metų. Ir mes jau esame nemažai padarę. Kodėlgi dabar prireiks tiek daug laiko iki pabaigos? Ar tai reiškia, kad automobilio modelio sukūrimui, transporto priemonės sukūrimui reikia daug laiko? Ar jūs galvojate, kad infrastruktūra e, reikalaus e, papildomai laiko, nes reiks ją keisti technologiškai, sudėtingai, turėsime galvoti apie e, saugumo, e, talpumo klausimus. O galbūt tai yra investicijų infrastruktūra problema. Ar reikia, kad mes daugiau investuotume infrastruktūrą e, civilę? Ir paskutinis klausimas. Jūsų nuomonė toks savaigio automobilių kūrimas turėtų būti orientuotas pirmiausia į miestus kaip kad yra dabar e, tais maršrutais, kurie yra rezervuoti specialiai tokiems automobiliams. Lerošel, žinau, tokių projektų irgi yra vykdoma. Ar greičiau reikėtų galvoti apie stambesias transporto ašis? E, problema yra ta, kad miestuose e, transporto sektorius yra labai mišrus E, taip pat turim galvoti apie pėsčiuosius. O galbūt galvosime apie tolimesnius atstumus, apie vidutinės trukmės atstumus, e, kuriems taip pat yra reikalingi. Taigi turėsime spręsti klausimus susijusius su miestais ir su vidutinės atstumais. Jūsų nuomonė, kokios yra šios transporto priemonės galimybės? Ar jis gali būti uh, funkcionalus miestuose ir tarp miestų, priemešio maršrutuose. Merci, monsieur le président. Karina Dely. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši tema e, man pačiai yra itin įdomi, nes aš rengiu tvaraus miestų judumo projektą. Be to dabar esame 21 amžiaus pradžioj ir Mes, atrodo, e, pradedam kalbėti apie robotų teisės. Mes, atrodo, pradedam kalbėti, kad reikia sukurti specialią juridinę sistemą robotam, robotams. Taigi kyla klausimas, kiek kainuos, kiek kainuos autonomiškas automobilis, savaigis automobilis. Ar jau įsivaizduojat, kokia bus jo kaina? Toks būtų mano pirmas klausimas. O antras klausimas, aš sutinku su Dominik Rikė. Mes jau dabar turime e, prijungtų nepriklausomų automobilių, po maždaug dešimties metų jie išplis, e, paskui pradėsim kalbėti apie visiškai autonomiškus automobilius, bet kilo atsakomybės klausimas, nelaimės avarijos atveju, kas bus atsakingas, vairuotojo nėra, ar atsakingas bus statytojas, kuriejas, ar internetas, ar dar kas nors kitas. Mes, kaip teisės aktų kuriejai, e, tokį klausimą matom kaip labai realų. Kas bus atsakingas? Ar jūs esate galvoję apie tai, kas neš teisinę atsakomybę? Ir paskutinis klausimas. Matėm Volkswageno skandalą. Ir kas, kaip mums buvo pasakyta? Buvo pasakyta, kad daugelis automobilių statytojų nesilaiko Europos normų. Konstruktorių nesilaiko normų. Ir tada kalti pasidaro tarsi piliečiai. Kad Ir tada Volkswagenas pradėjo kalbėti, kad reikia galvoti apie ateities automobilius. Ir iškyra klausimas, kas tuos automobilius gamins, kas išduos leidimus tuos automobilius teikti į rinką, ar net e, pirmiausia statyti juos naujus. Ar jau galvojat, kad reikės kažkokios nepriklausomos Europos agentūros, kurie nagrinės ateities automobilių klausimą, Tokius klausimus aš Jums norėjau pateikti. Žinoma, Jūs kalbėjot labai daug apie klimatą. Aš kaip e, tvarios miesto e, transporto pranešė, temos analizuotoja pranešimo rengėja norėčiau, kad e, būt, tie automobiliai galėtų pakeisti dabar naudojamus automobilius. Bet ar nebus taip, kad su jais tik atsiras dar daugiau automobilių gatvėse, nes, kaip žinia, jau vietos ir taip nebeužtenka. Nors aišku, jūs parodėte savo prezentaciją, kokie bus ateities autobusai, jūs kalbėjote apie visuomeninį transportą, kurio mums iš tiesų reikia. Taigi dar kartą grįžtant prie ekologijos. Kas, kokia bus varomoji jūsų automobilių medžiaga? Ar jie bus elektriniai, ar dizeliniai, ar jau nusprendėt e, sukurti kažkokį e, ateities kūrą, Apie visą tai reikia galvoti. Klausimų turiu labai daug, ponė pirmininkė, bet aš labai greitai juos pristatysiu. Aš žinau, kad yra dar norinčių pasakyti. Ir dar vienas klausimas, dar du iš vis turėsiu. Duomenų apsaugos klausimas. Jūs šiek tiek jį paminėjote. Duomenų apsaugos problema. Aš manau, kad tai bus milziniškas diskusijų uh, klausimas. Ir pakartosiu dar taip pat tai, apie ką kalbėjo Dominik Rikė. E, nebus uh, tokių uh, autonomiškų automobilių, jeigu prieš tai nebus tariamasi su miestų ir sava, su miestų savivaldybėmis, nes reikia sukurti naujas eismo taisyklės greičiausiai. Ačiū. Lundgren. Peter Lundgren. Ačiū, ponė pirmininkė. Vien mintis apie savaigį automobilį mane gazina. Aš pats esu didelis automobilių mylėtojas mėgėjas, mėgstu jį vairuoti ir man atrodo baisu, jeigu pati mašina nuspręs, kaip ji turi judėti. E, ar bus taip pat, kaip, kad jeigu mes staiga sėdėtumėm namie prie, automa, prie kompiuterio ir jisai pats įsijungtų, išsijungtų, kažką ištrintų, kažką padarytų. Ir e, mesgi žinome, kad gali būti, kad e, nevaldomas automobilis darys taip, kaip nori. Duomenų apsaugos klausimas iškils taip pat, kaip kad buvo pasakyta. Bet e, nebus taip, kad visuomenė priešinsis tokiai sistemai. Jeigu priverdistinėsim žmonės naudotis tokiais automobiliais, tai nieko nesulauksime. Žmonės turi norėti laisvanoriškai priimti tokius automobilius ateityje e, yra, bus daug žmonių, kurie norės toliau tos automobilius vairuoti, taip kaip aš pats. Aš dar turėčiau vieną klausimą dėl draudimo. Kas suteiks draudimą tiems automobiliams? Kas mokės už juos? Taip pat norėčiau sužinoti, ar jūs ketinate, jeigu jūs ketinate priversti žmonės pereiti prie autonomiško automobilių, tai kaip darysit, kokias priemonės taikysit, kad įtikintumėt žmonės? Ja, Dank, Ačiū pirmininkė, mano klausimas labai panašus. Aš irgi labai e, žaviuosi techniką ir dabartinėmis sistemomis, kurios padeda e, e, vairuotojams, bet žinau, kad tikrai ne visiems piliečiams tai patinka. Žmonės labai bijo, kad technika tiesiog suges Ir taip pat, kas atsitiks su malonumu vairuoti, ypač, pavyzdžiui, BMW vairuoti yra labai malonu. Tai kaip jūs tai sėtumėte su automatizuotu vairavimo? Izabelė Demonte, prašom. Ačiū. Iš karto norėčiau pasakyti, kad bent jau aš tai visai nebijau tų autonominių automobilių, Visai norėčiau pabandyti, galbūt tai išsklaidytų dar daugiau abejonių. Štai pažiūrėkime, kad net ir daugelis lėktuvų skraido automatiškai ir ko gero niekas to labai nebijo. Aš tiesą sakant turiu tokių praktinių abejonių. Autonominiam vairavimui reikia tam tikros infrastruktūros, kuri, kuri priklauso nuo viešųjų investicijų. svarbu, e, kad automobiliuose būtų ne tik sensoriai, bet ir atitinkamos e, jungtis. E, štai dabar ne visoje Europoje jau veikia plačiai juostis interneto ryšys. Taigi turėtumėm pagalvoti apie tai, per kiek laiko bus sukurta visa reikalinga infrastruktūra. Toliau atsakomybės klausimas. Man atrodo, čia yra tam tikra pilkoji zona viskas paremta dabar atsargumo principu. Vairuotojas atitinkamai reaguoja, matydamas kliūtį, atsižvelgdamas į oro sąlygas e, ir, e, pavyzdžiui, e, rytoj, jeigu atsitik, įvyks kažkokia to automobilių avarija, kas bus atsakingas, ar automobilio vairuotojas, ar kuriejas, ar kliūtis, man atrodo, tai gali išgastinti vartotoje ir, e, ir įtakoti jo sprendimą, ar pirkti tokį automobilį ar ne. Vis dėlto čia reikėtų pagalvoti ir apie didžiulės galimybės. Daugelis autom... E, žmonių taptų labai nepriklausomi, autonomiški, jeigu galėtų naudotis tokiais automobiliais. Uh, Bet kiek viskas kainuos? Dabar prabėgo 20 metų, kol buvo pradėti naudoti elektriniai automobiliai. Na, kas žino, galbūt e, ateityje kalbėsime apie pramonę 4.0, kai bus e, perkama tiesiog paslauga, o ne prekė. Kaip jūs įsivaizduojate ateitį? Ko gero ateityje kalbėsime ne apie tradicinius automobilius, kaip kad juos įsivaizduojame šiandien, bet e, galbūt e, tai bus e, vienviečiai automobiliai, kurie galės būti perinkti iš naujo atsižvelgiant į poreikius. Ačiū. Köszönöm. Andor Deli. Igazából uh, két. Dėkoju. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, laiko turime nekažin kiek. Panas Neugebauer, jūs kalbėjote apie sujungtus automobilius Connected Cars. Koks yra dabartinis tokio automobilių vystimo etapas? Ir dar mane domintų štai kas. Įvairūs automobilių gamintojai naudoja įvairias sistemas. Ar jos tarpusavyje suderinamos? Ar jos gali būti tarpusavį sujungtos? Dabar mes daug kalbame apie kompiuterius, išmanuosius telefonus. Matome, kad kyla įvairių ginčių tarp Windows, Android ir kitokių sistemų. Kokį poveikį tai turės inovacijoms Europoje? E, kokį poveikį tai turės automobilių gamintojams. Visi žinome Nokia pavyzdį. Ilgą laiką Nokia buvo rinkos lyderė. Buvo e, ji e, išsikovojusi tikrai puikias pozicijas, o paskui iš kitų šalių, iš kitų žemynų atsirado pažangesnių technologijų, pažangesnių įmonių ir jos perėmė rinką. Kaip Jūs įsivaizduojate europinę rinką? Ar Europos automobilių gamintojai galės joje išlikti? Ir dar vienas klausimas, apie tai jau kalbėjo ir mano kolegos, tai yra civilinės atsakomybės klausimas. Kas būtų atsakingas auto įvykio atveju? E, ką reikėtų daryti su civilinės atsakomybės draudimu? Ar toks automobilis turėtų turėti civilinės atsakomybės draudimą? Uh, Kas atsitiks su draudimo įmonėmis, kaip jos ruošiasi e, tokiu, e, e, draudimui susijusiam su tokiamis naujomis technologijomis. Merci, merci, monsieur le président. Ačiū, ponia Pirinkė, noriu padėkoti už tai, kad suorganizavote šį klausimą. Aš nesu šio komiteto narė, tačiau esu iš Teisės reikalų komiteto ir pirmininkauju darbo grupį bei dirbančiai ties robotikos etika. Ir todėl mane domina tie automobiliai be vairuotojo. Juos galima galbūt apibūdinti kaip robotus taip pat. Ir mes taip pat diskutuojame apie atsakomybę, apie draudimą. Iniciatyvos pranešimas bus pateiktas E, gegužės pabaigoje ir aš tikiuosi, kad jūsų komitetas galės taip pat prisidėti prie šio projekto rengimo. Turiu labai konkretų klausimą. Ponui Müllerui. E, Siono patirtis. Aš manau, kad tai yra didelis iššūkis informatikos specialistams keitimusi duomenimis. Klausimas, ar Sijono miestas pagerino specialiai šiam projektui savo infrastruktūrą, kad tas nevaldomas autobusas galėtų važinėti, nes jūs sakėte, kad jis negali važiuoti visomis gatvėmis. Ar tai dėl to, kad nėra parengta infrastruktūra, ar tiesiog dėl patogumo? Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti uh, už tai, kad posėdė dalyvauja ir kitų komitetų narių. Džiugu, kad pas mus atvykote. Sveikinu uh, jūs šiame komitete ir be abejo ir toliau mes bendradarbiausime. George Bach, toliau prašom. Ačiū pirmininkė. E, kolegos iš Luksemburgo domisi viskuo. Tikrai visko. Pirmininkas sako, jūs esate labai didelė šalis. E, na, netokia didelė, bet mūsų yra daug. Taigi nemažai kolegų jau kelia klausimus dėl atsakomybės, civilinės atsakomybės ir aš manau, kad tai yra tikrai viskas labai sudėtinga. E, dažnai būna taip, kad automobiliai atšaukiami iš rinkos dėl įsivėlusios techninės klaidos. Ir e, iš tikrųjų matome, kad e, paskui susviruoja ir e, automobilio gamintojo įvaizdis. Gal galite vėliau pasakyti, ką Jūs manote apie tą atsakomybės klausimą. Kitas klausimas yra susijęs su lankstumu. Keliais važinėja ir lengvėjai automobiliai, ir sunkvežimiai. Ir iš tikrųjų tokie keliai uh, yra žymiai lankstesni, negu kad geležinkeliai, kuriais gali važiuoti tik vagonai, lokomotyvai. Kaip Jūs manate, galbūt ateityje e, dėl tų save, e, savaigių automobilių ar e, sausumos keliai turės keistis sausumos kelių sistema nebebus tokia lanksti kaip dabar. Ir dar vienas klausimas, jis yra susijęs to, ką pasakė kolegos Koch ir Deli. Piliečiai, rinkėjai bijo, kad automobilis e, techniškai nepasiteisins, kad jis suklys. Ir ką jūs apie tai manote? Dar pasiteirausiu, kaip automobilių gamintojai ketina bendradarbiauti. Dabar automobilių gamintojai savarankiškai atlieka mokslinius tyrimus, tarpusavį nelabai linkia bendradarbiauti. Kaip jūs, galite, kaip jūs manote, ar Europos automobilių pramonė galėtų elgtis panašiai kaip Airbus? Galbūt e, e, būtent dėl e, autonominių automobilių, automobilių gamintojai gal sukurs Europinę sistemą? Labai ačiū. Iš tikrųjų buvo jau daug kas išsakyta ir aš dar pats norėčiau pasisakyti. Aš esu iš Berlyno. Prieš 30 metų e, e, Berlyne buvo paleista pirmoji automatizuota e, metro linija. Niekas nedryso ją važiuoti, jeigu viduje nieko nebūdavo. Taigi, į pirmą vagoną būdavo pasodinamas tiesiog žmogus, ar vyras, ar moteris, tas žmogus nieko nedarydavo, tiesiog ten sėdėdavo. Bet jeigu kažkas sėdėdavo, tai tuomet e, vairuotojo vietoje, tai tuomet žmonės jau lipdavo į tą metro traukinį, nors vairuotojas iš viso nieko nedarydavo. Ir um, Ką Jūs manote apie ateitį? Sakėte, kad automobilio vidutinis amžius yra 10 metų. Bet, pavyzdžiui, automobilis per dieną važiuoja tik vieną valandą, 23, 23 valandas e, e, stovi nieko nedarydamas. Jeigu automobiliai būtų pradėti naudoti bendrai, e, kaip manote, ar sumažėtų automobilių? Atsimenu, kažkada Buvau nuvykęs į Müncheną ir ten e, Müncheno e, meras pasakė, kad BMW e, reiškia biking, metro, walking. Tai yra važinėjimas dviračių, važinėjimas metro ir vaikščiojimas pėsčiomis. Taigi galbūt ateityje bus žymiai mažiau automobilių ir automobilių pramonė turėtų pagalvoti, kaip išgyventi. Bet yra ir dar vienas sprendimas, Apie tai prieš 25 metus pagalvojo Mercedes-Benz įmonė. Anomet Mercedes įmonė gamino ne vien lengvosius automobilius, bet labai įvairias transporto priemonės. Kaip Jūs manate, galbūt tie automatizuoti automobiliai galėtų būti naudojami e, ir e, viešajam miestų transportui, ne vien tik tais užmestyje? Galbūt ateityje e, metro, tramvajai, e, taip pat ir sunkvežimiai e, irgi galėtų būti savaeigiai. Kaip Jūs manote, ar tai yra ateities perspektyva, ar tiesiog beprasme fantazija? O dabar suteiksiu svečiams galimybę atsakyti. Pradėkime nuo panios Frizonė. Thank you. Yeah. Well, <laughs> a lot of Na, ačiū daug e, įvairių idėjų ir pasiūlymų buvo išsakyta. Pabandysiu išsakyti keletą minčių, paliksiu, sutiksiu, sutiksiu galimybę kitiems pramonės atstovams daugiau atsakyti į klausimus. Kai dėl mūsų vizijos, tai šios sistemos automobilių automatizavimas jiems reikia naujos judumo paradigmos. Mūsų ataskaitoje mes aiškiai, aiškiai rašome, ką ponė Demonti šiandien pasakė. Šios sistemos turi pot, didžiulį potencialą, jeigu kalbėsime apie miestų lygmenį ir naują sistemą, kur nėra automobilių nuosavybės, tačiau judumas e, yra paslauga ar dalyjamas automobiliais Jeigu eisime tokia kryptimi, tai miestuose gali situacija pagerėti smarkiai. Jeigu bus einama kito, kita kryptimi, tai gali kilti rimtų pavojų. Todėl mes daugiausia dėmesio skiriame miestų lygmeniui, tačiau ir ne tik juo, jame šios sistemos, šios technologijos gali duoti naudos, nes automagistralės taip pat turint galvoje ir dabartinės esam turima, naudojamas sistemas, kurios gali pagerinti e, saugumą. Neturime vizijos dėl pritaikymo vienoje konkrečioje aplinkoje. Mes manome, kad skirtingi automatizavimo lygmenys pagal tai, ko reikės, reis, reis jos pritaikyti skirtingiams dalykams. O visiškas automatizavimas per ilgesnį laikotarpį turėtų atsirasti. Kodėl? Dėl daugelio priežasčių ir dėl saugumo priežasčių ir dėl tų priemonių testavimo, nes dabar neturime testų, kurie įrodytų šių priemonių saugumą net ir JAV jeigu paseksime, kas vyksta su Google automobiliu, tai taip, jie pripažįsta, kad, kad galima turėti savaigį automobilį. Tačiau testo uh, užtik, sertifikuoti to automobilio saugumą nėra. Kai dėl draudimo, tai mes nerimaujame kol kas mažiau negu dėl kitų dalykų, nes mes manome, kad esamas, esami teisės pagrindai jau gali išspręsti šią problemą. Manau, kad mes perėjome prie sistemos, kur produk, atsakomybė už produktą būtų svarbesnė. Taip pat mes aiškiai sakome, kad aišku, kad teisės aktų rengėjai turės procesą išanalizuoti ir e, jį stebėti, nes daug kas keisis. Aišku, ir draudimo e, atstovai, su kuriais kalbėjomės ir klausėme, ar jie tikėsi didelių nuostolių iš autonomiškų automobilių, jie atsakė, kad ne, nes skau, kad bus perinama prie sistemos dėl atsakomybės už produktą. Ir galiausiai paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, visuomenės prieimimas e, yra svarbus, nes tikrai žmonės skeptiškai žiūri tokias technologijas ir galiausiai juk vartotojai turės jos, tas technologijas naudoti. E, kažkas e, siūlė įsteigti naują nepriklausomą ES agentūrą, kuri globotų šias technologijas. Noriu priminti, kad jeigu galvojame apie patekimą į pasaulinę rinką, mes savo ataskaitame sakome, kad mums reikia tarptautinės pasaulinės institucijos, kurie čia dirbtų. Ir e, Junktinių tautų komisija jau dirba šioje srityje Herr Neugebauer, jetzt. Labai ačiū dabar žodis ponui Neugebauer. Äh, ačiū. Be abejo, mielai atsakysiu į klausimus, ypač techninius klausimus. Um, ponas Vanderkamp ir ponas Rike teiravosi dėl to, kuriame etape esame dabar. Prezentacijos ketvirtajame puslapyje viskas ir pavaizduota. Jokios prieštaros nėra, šiuo metu mes esame antrajame etape arba lygmenyje. Jau dabar kai kurias technologijos galime įsigyti, bet esame labai jau priartėję prie e, e, trečiojo ligmens. Kodėl viskas trunka tiek ilgai? Viena vertus, praeitįje nebuvo tokių techninių galimybių. E, pavyzdžiui, integruoti kompiuterį į automobilį už protingą kainą. Viskas prasideda nuo pagalbinių sistemų, kurios e, padeda vairuotojui vairuoti. AB sistema taip pat e, yra sistema padedanti automobiliui vairuoti ir viskas ir toliau bus vystoma. Toliau. Be abejo, automatizuotas vairavimas bus už miestų ribų. Važiavimas autostrada techninė prasme yra gana paprastas, e, palyginus su sudėtinga eismo situacija mieste, kur yra daug automobilių ir, ir pėščiųjų, ir dviračių. Uh, Taigi akivaizdu, visų pirma, tas automatizuotas vairavimas bus už miesto, miestų ribų. Tam reikia atitinkamas telekomunikacijų struktūros, infrastruktūros ir palaipsniui automatizuotas vairavimas bus įvedamas ir miestuose. Taip pat buvo teirautasi dėl autoįvykių. Automatizuoti automobiliai bus žymiai saugesni. Bet aišku, nėra šimtoprocentinio saugumo ir be abejo ir ateityje bus auto įvykių, naudojant autonominius automobilius jų nebus įmanoma išvengti. Dėl techninių sistemų e, klaidų. Paprastai, kai įsivelia kažkokia tai e, e, klaida techninėje sistemoje, tai tuomet E, sistema išsijungia. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais e, e, autopiloto sistema jau dabar išsijungia važiuojant autostrada, jeigu kelias slidus ir vairuotojas yra apie tai informuojamas. Kai kuriais atvejais autoįvykiai yra tiesiog neišvengiami. Ir taip pat buvo teratosi, kaip tokiu atveju reikėtų apsispręsti, ką reikėtų daryti. Tai labai svarbus klausimas, čia mums reikės Europos parlamento pagalbos. Galų gale nebus e, diskusijos apie tai, kas e, bus auka. E, automobilis darys viską, kad išvengtų auto įvykio, kad išvengtų kažkokios kliūties. Jeigu tai bus neįmanoma, tai tuomet automobilis uh, E, kiek įmanoma labiau stabdys, stabdys, stabdys, na, bet e, vis tiek, ko gero, tas autoįvykis įvyks. E, mums čia reikės sprendimų, reikės teisėkuros, teisės aktų kuriejų paramos. Reikės teisės aktų, kurie nurodys, kad būtent toks yra techninis standartas, techninis lygis. Be abejo, automobiliai bus žymiai saugesni negu dabar bet vis tiek, aišku, kažkiek rizikos išliks. Panas Lundgren labai entuziastingai kalbėjo apie tai, kaip jam patinka vairuoti. Na, šiek tiek turiu jūs nuliūdinti. Per pastaruosius dešimt metų, jeigu įsigijote automobilį, tai tikriausiai pamatėte, kiek ten daug kompiuterių, elektronikos, uh, E, modernus e, automobilis dabar e, turi daugiau technologijų, negu kad ko gero pirmas NASOS erdvėlaivis. Dabar automobiliai tikrai labai patikimi. Automobilių pramonėje yra naudojami žymiai aukštesni technologijų standartai negu kad pramogų telekomunikacijų pramonėje. Taigi automobiliams taikomi labai griežti techniniai standartai. Uh, Automatizuotos sistemos visą laiką yra opcija. Vairuotojai galės ateityje tokią galimybę pasirinkti. Vairuotas, esant atitinkamai eismo situacijai, galėt pasirinkti automatizuotą vairavimą, esant reikalų vairuoti pats. Buvo kalbėta ir apie duomenų mainus. Techninė prasme jau šiandien yra keičiamasi domenėmis, tai pasiteisina, tai veikia gerai, netame problema. Problema yra politinė. Kokiais domenimis bus keičiamasi ir su kuo? Kokiais domenimis ir su kuo? Na ir čia reikia e, aiškiai sustarti apie kokius duomenis mes kalbame. Viena vertus yra su saugumu susiję duomenis, e, kurie iš karto turėtų būti siunčiami visiems esantiems aplinkui. Antra vertus yra labai privačių duomenų, kurie e, neturėtų būti siunčiami kitiems. Ir yra tokių duomenų, kurie bus e, paversti anoniminiais ir jais bus keičiamasi, pavyzdžiui, dėl transporto srautų. Ir tokiais duomenimis bus galima keistis, jeigu vairuotojas su tuo sutiks. Taigi mes ateityje turime susitarti, apie kokius konkrečiai duomenis kalbame. Reikia aiškiai susitarti, kokiais duomenimis bus keičiamasi, kokiais jokių būdų, o, o kokiais tam tikrais atvejais. Na ir paskutinė pastaba. Ponas Bach kalbėjo apie vienodus automobilių modelius, kaip kad Airbus, arba e, vieningą automobilio modelį kaip Airbus. Mes norime būti konkurencingi. Norime, kad e, būtų įvairių automobilių gamintojų, mes e, norime ir konkurencijos tarp tiekėjų, bet noriu Jums pasakyti, kad yra ir Europos technologijų platforma, kur visos susijusios pusės susiję, sustarė dėl kelrodžio plano susijusio su moksliniais tyrimais. Kai kurios moksliniais tyrimus mes vykdome kartu. Taigi veikia ši technologijų platforma, bet antra vertus, e, mes manome, kad reikia konkurencijos tarp atskirų automobilių gamintojų tam, kad pati Europos automobilių pramonė išliktų konkurencinga globaliame kontekste. Toliau automobilių pasidalėjimas automobiliais arba bendras automobilių naudojimas, car sharing. Mes tikrai e, tokiai idėjai pritarėme, nes tai reikš maž, e, mažiau automobilių senamešiuose. E, Tai taip pat reikš, reiškia mažiau CO2 emisijų, tikrai karšėrink idėjai pritarėme, bet kol kas dar nematau didelių pokyčių. Dar labai nedaug e, yra e, naudojami tie bendro naudojimo automobiliai. Ir tai dar nepadarė jokio proveržio arba esminių pokyčių automobilių pramonėje. Tai tiek iš mano pusės labai ačiū. Ačiū, galiu pasakyti, kad Bremene vienas bendro naudojimo automobilis pakeičia dešimtį prastinių automobilių. O dabar ponas Miller, prašom. Yes, thank you. Um... Ačiū. Gal pirmiausia apie Sijoną, ponė Vandekampai. Taip mes norėjome pradėti bandomąjį projektą mažesnėme rajone, nes tuomet lengviau mažiau žmonių reikia įtikinėti, nes didžiausia kliūtis yra ne techninė, tiesiog įtikinti žmonės ir gauti leidimus. Tai lengviau galbūt Šveicarijoje ir kitur. Ir todėl mes šį bandomąjį projektą darome, darome normaliuose keliuose. Tai yra įprastos gatvės, aišku, tik tai Sijono miestelėje į Berliną su juo nenuvažiuosi, tačiau po miestą ar galima važinėti. Taip pat Sijone bandėme, bandome tai, nes mes manome, kad niekada nepakeisime veiksmingų, efektyvių, didelių autobusų, tramvajų, o galima pakeisti tokias e, paslaugas pagal pa, paklaus, tai patogiau mažesnėse miesteliuose. Dėl e, klausimą apie saugumą, galbūt aš šiek tiek greitai peršokau per techninius aspektus. Mūsų ta šaudyklė neturi vairuotojo vietos, neturi vairuotojo jokio vairo ir stabdžių. Yra vienas mygtukas, tai yra stop. Tik tiek. Aišku, jūs sakysite galbūt, kad tai gana pavojinga, tačiau, kaip sakė kolega kitas, vienas būdas sumažinti pavojingumą yra sumažinti greitį. Mūsų autobusai važiuoja 20 km per valandą greičiu, miestelio autobusui tai pakankamas greitis, jis galėtų važiuoti greičiau, tačiau dėl saugumo mes pradėjome nuo mažo greičio ir mes manome, kad tokiams paslaugoms nereikia važiuoti 200 km per valandą greičiu, galima važiuoti lėčiau ir dėl to problemų sumažėja gana smarkiai. Ponui Rikė, perėsiu į prancūzų kalbą, atsakysiu e, jum, pagerdamas e, savo e, nu, prisimtą tėvinę. Aš sutinku su jumis metus ar du reikėjo, galbūt atrodė, kad reikės laukti 20 metų, tačiau dabar negali būti tikras, automobiliai egzistuoja, bent jau tokiam viešojo transporto tikslui. Jeigu ir, ir, ir aišku, kol kas tai ribotose keliuose, tačiau didžiausias, didžiausia kliūtis, kodėl greičiau nevažiuojama, tai yra teisės aktai. Tai yra leidimai, E, Šveicarijoje jie yra e, rengiami ir turėtų būti patvirtinti. Gana greitai ir žinoma, pirmiausia reikės pritaikyti visus teisės aktus. Jeigu viešajam transportui taikysime atsakingumo problemą, tai mes turime kažkaip tai garantuoti keleivių saugumą ir prisimti atsakomybę. Ir kaip ir normalia mm, automobiliui, e, tai čia bus dar lengviau, nes e, šie automobiliai turi apie 10 kamerų ir ką nors įrodyti su tų kamerų pagalba yra lengviau. Na, aišku, Pirmiausia, reikia e, adaptuoti teisės aktus. Klausimas dėl infrastruktūros. Galiu Jūs patikinti, priešingai ankstesniai patirčiai, kuomet naudojame su, taip, tokius vairuojamus ar automobilius. Tai čia autonominiai automobiliai, jiems nereikia jokios infrastruktūros. E, anksčiau galbūt reikėjo kažkokio tai ekrano ant to autobuso, dabar net ir to nereikia, jeigu turi išmanųjį telefoną su programa. E, o jo kaina to automobilio yra gana kukli, jis e, aišku, na, naujas, jis, jų pagamintas kiekis yra nedidelis. Na, aišku, jis turi elektrinį variklį, taip pat kompiuterį, tačiau jis nėra toks brangus ir e, jis yra daug pigesnis, bet to jeigu jis tarnauja ne vienam žmogui, o perveža daugiau žmonių, e, juo dalyjamas ir e, jis yra iš esmės viešasis transportas. Na, o dėl visuomenės prieimimo iki šiol mūsų Mes e, e, vežame žmonės tuo autobusu, jūs juk nevairuojate e, metro ar miesto autobuso, taigi viskas yra valdoma pakankamai neblogai. Pirmoji reakcija yra pozityvi ir tai gana na, malonu, kad paaiškintume, kaip veikia tas e, autobusiukas, e, reikalingas žmogus iš pradžių paaiškinti, kaip viskas vyksta, nes nėra ten nei stabdžių, nei vairo. Na ir žurnalistai, kurie išbandė šį automobilį paskutiniais mėnesiais, pozityviai buvo nusiteikę ir E, išpopuliarino gana šį, šią technologiją, taigi mes pozityviai esame nusiteikę dėl šios technologijos ateities. Ja, vielen Dank. Damit... Labai ačiū. Baigiame pirmąją mūsų diskusijos dalį. Buvo labai įdomu. Dabar antroji dalis. Ir prašau dabar uh, prelegentų užimti vietas prezidiume. I think we can continue. Please take a seat. Galime tęsti, prašom susėsti. Dabar galime perėti prie antrojo seminaro dėl išmaniųjų transporto sistemų ir judumo e, kaštų. Visų pirma, Erik Samson iš e, e, Newcastle universiteto Junktinėje karalystėje. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Bijau, kad papasakosiu tai, ką jūs jau žinote. Transportas yra komplikuotas Visą laiką reikalaujama daugiau ir nuolat patiriame spaudimą, kad negalima patenkinti e, paklausos. Įprastos priemonės toms problemas spręs daryti kažką, kad patenkintum paklaus ir apie tai mes šiek tiek pakalbėsime ir kažką padaryti, kad būtų transporto pasiūla didesnė. Ir dar vienas tradicinis reikalavimas yra išplėsti infrastruktūrą. Išpanios transporto sistemos e, yra skirtos tam, kad būtų didinama pasiūla, neplečiant infrastruktūros. Bėgant metu, metams uh, e, vyko labai daug pokyčių ir aš bandžiau išskirti pagrindinės tendencijas. Uh, bendrai uh, buvo bandoma pasinaudoti visais pokyčiais neskaitysiu visko, kas čia parašyta, turbūt patys galite tą padaryti. Išskirsiu tik porą pavyzdžių. Išmaniai telefonai, kompiuteriai, transporto priemonės. Žinome, kad viskas tampa vis labiau išmanus, bet e, jos taip pat renka kaip priemonės duomenis ir vyriausybės nori pakeisti transporto rinkas. Mes nuolat matome, kaip yra perinama prie turto nusavybės, prie paslaugų tiekimo. Ir Tos trys naujos tendencijos leidžia atsirasti naujoms idėjoms, naujoms priemonėms, skaitant ir transporto paslaugų srityje. Transporto priemonės e, tampa valdomos programinės įrangos, aviacijoje nieko uh, naujo nėra, šio laikinės transporto, aviacijos transporto priemonės nebegali skristi valdomos tik, lakotų, tik lakūnų E, lygiai taip pat mes dabar turim galvoti apie savarankiško automobilio pasistatymo galimybės, kurios plinta vis dažniau. Ir e, suprantame, kad skaitmenės sistemas veikia sparčiau, greičiau, operatyviau negu žmonės. Išmaniosios technologijos, nuaršios transporto sistemos suderina keturis dalykus. E, o mobilumas gali būti užtikrinamas veiksmingesnis, saugesnis, ekologiškesnis ir patogesnis visose transporto rūsišėse. Kokių priemonių turime savo rankose, kad e, mano minėtos tendencijos būtų įgyvendintos? Ko dar trūksta? Atsakymas nedaug ko betrūksta. Reikia šiek tiek e, pakeisti rinką, kad galėtume turėti daugiau elektrinių automobilių, turime e, greičiau rasti automobilių pakrovimo e, efektyvesnio galimybio, pagerinti baterijas. E, infrastruktūra turi tapti išmanesnė, jeigu XIX amžiaus e, protėviai grįžtų šiandien į pasaulį, tai turbūt kelius atrastų tokius pat, kokius paliko. Geležinkeliai gal pasikeitė, bet sausumos kelių infrastruktūra nepasidarė labai išmani. Reikia sukurti tokius uh, greitkelius, kurie būtų pritaikyti uh, išmaniems e, automobiliams, kurie yra sujungti su e, kontrolės sistemomis. Reikia daugiau pastatyti sensorių, reikia sukurti e, telefonijos rūšis, kuriuose būtų suderinti transporto poreikiai, kurie būtų pritaikyti prie transporto poreikiams, kaip jau kiti kolegos minėjo, automobilių sujungiamumas ir tas faktas, kad mes pradedame gyventi interneto pasaulyje, keistajame interneto pasaulyje, rodo, kad dar yra nemažai dalykų, kurių mes nesuprantame apie kibernetinį saugumą tame pasaulyje. Ir jeigu mes pereisime prie e, vandenilinio kūro ar kitokių kūro e, lastelių, turėsim ieškoti naujų e, vėlgi technologijų. Taigi, ko dar trūksta, kaip sakiau, sąrašas labai neilgas ir aš dar prie to sugrįšiu. Taigi, ko dar trūksta? Mes dar ne visiškai suprantame kai kurių dalykų šiame sąraše. Nežinome, kokie bus transporto poreikiai ateityje, kaip jie keisis ir atitinkamai, kokios įtakos tai turės mokestinėms įplaukoms. Lygiai taip pat nelabai suprantame, koks bus vertėjų elgesys, jų dėmesio nukreipimas ar pervargimas. E, jūrų pasaulyje toje srityje yra padirbėta žymiai daugiau negu kelių transporto srityje. Ten informacija surinkta žymiai daugiau. Aviacijos pasaulis ir tran, traukinių transportas, geležinkelių transportas jau perprato, kas yra bendra kontrolė, kas yra pilotuojamas vairavimas, jie supranta uh, kontrolės perėmimo koncepciją. Apie tai jau yra kalbama E, aptariant savaigius automobilius, tačiau kol kas dar tai nėra iki galo suprasta. Be abejo, mes nesuprantame ir automobilių taršos realaus, realiame pasaulio, įprastinėme pasaulyje e, vairuojant susidarančias. Ir mes suprantame, kad vadinamieji prijung, sujungtieji, prijungtieji automobiliai gali ženkliai padidinti greičius ir uh, jie gali būti pigesni negu tie autonomiški savaigiai automobiliai. Mes vis dar nesuprantame, kokią įtaką turės labai automatizuoti automobiliai e, transporto kamščiams, automobilių statymui, eismo saugumui ir, kaip jau sakiau, mokesnėms įplaukoms. Lygiai taip pat dar nesuprantame, kokį vaidmenį dronai transportai atliks. Jeigu jie paims viršų, kas atsitiks? Ko dar trūksta? Daugelie sričių trūksta e, standartų e, kurti transporto žemėlapius. Tra, tie transporto žemėlapiai yra labai bendras e, terminas, jie turėtų būti tikslesni. E, taip pat turime įvertinti finansinę ETS E, įdėgymo pusę. Kol kas nežinome, kiek kas kainuoja ir kiek naudos atneš. Reikia geresnio bendradarbiavimo tarp automobilių gamybos bendrovė, infrastruktūros kuriejų. Kol kas jie nenori tarpusavišnekėtis, tai skamba absurdiškai, o jiegi vienas nuo kito priklauso. Jau buvo kalbėta, kad reikia apibriežti atsakomybę ir nustatyti teisinę, kaip nustatyti teisinę bazę automatizuotiems automobiliams. Mes kol kas turime uh, labai nedaug patirties E, kaip e, labai e, autonomiški automobiliai gali funkcionuoti įprastinėme automobilių sraute. Mums taip pat reikia bendros Europos strategijos. Kodėl? Todėl, kad valstybės narės konkuruoja, automobilių gamybos bendrovės konkuruoja, daugybė kitų bendrovių konkuruoja. Ir kol kas, kaip jau buvo pasakyta, mes matome rinkoje dominuojant stambesės Amerikos bendrovės, kurios bando keistis informaciją, užimti mūsų erdvę ir pasinaudoti transporto e, padėtimi. Baigdamas pateiksiu šią nuotrauką. Kai aš buvau vaikas, surinkinėdavau lėktuvus. E, Turėtum paprastai paveiksliuką, kaip kas turi atrodyti, turėdavau daug detalių ir schemą, kaip surinkti. Ir dabar aš matau, kad automatizuoti, autonomiški uh, valdomi automobiliai šiais laikais atrodo labai panašiai. Mes turim detalės, turim viziją, bet neturime iškių instrukcijų. Taigi imkimės veiksmų. Atas. Labai ačiū. Toliau Tom Fege, transporto analistas iš EBP, Tarptautinio transporto forumo. Prašom. Danke sehr, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Mikro. Ja. Funktioniert es jetzt? Ja. Ah. Vielen Dank für die Labai ačiū už kvietimą. Labadiena, ponios ir ponai. Esu iš Hanzos miesto Hamburgo. Kalbėsiu toliau anglų kalbą. Um, just very quickly, um, what is the International Transport Forum? We are administratively. Kas yra tarptautinis transporto forumas? Mes dirbame kartu su ABPO e Paryžiuje. Um, 58 šalių um, um, ministerijos uh, su mumis bendradarbiauja. Esame uh, sukūrę uh, keitimas idėjomis centrą, think tank. Ir svarbu, kad e, įvairių šalių ministrai galėtų keistis mintimis. Taip pat mes e, rengiame e, metinį viršūnių sustikimą. Šiais metais jis įvyks Leipcige, gegužės mėnesį. O taip pat mes atliekame tyrimus, juos skelbėme, skelbėme studijas ir parodysiu štai čia keletą pavyzdžių. E, tai yra išmaniųjų transporto sistemų ateitis. Ir turiu pasakyti, kad mes daug gilinamės į didžiųjų duomenų, big data aspektą, paskelbėme savo tyrimą internete, darbas vis dar tęsiasi ir netrukus bus paskelbtas kitas darbas. Konkretesniais klausimais juos irgi paminėsiu. Taip pat atlikome e, tyrimą, kuris vadinasi miestų judumo sistemos atnaujinimas. Mes pagalvojame, kad reikėtų pagalvoti ne apie perinamąjį laikotarpį, bet apie ateitį, apie tai, kaip ateityje autonominiai automobiliai galėtų pakeisti privačius automobilius ir pagalvojame apie tai, kokį poveikį tai turėtų. Taigi ITF paskelbė šias dvi publikacijas, labai svarbes. Dabar norėčiau sutelkti dėmesį ties keletų dalykų. Tai yra, kaip duomenys tampa ekonomikos varikliu. Dabar atsirado didieji duomenys, niekuomet nebuvo renkama, renkami didesni duomenų kiekiai, dabar atsirado naujų duomenų šaltinių. Taip pat yra vystomi nauji verslo modeliai ir duomenų analitikai e, e, pateikia atsakymus e, politikams Tai taip pat e, leidžia kurti naujas judumo formas ir jau, e, naujas judumo koncepcijas. As resource, as as here, fueling... E, ir duomenys tai yra tas šaltinis, kuris bus kūras ekonomikai. Taigi, ar čia kokie duomenys transportui rūpi? Tai yra geotransporto duomenys. Tai yra duomenys, kurie renkami visą gyvenimą. E, taigi atsiranda daug e, klausimų dėl duomenų privatumo, jo apsaugojimo nuo kibernetinių nusikaltimų, e, terorizmo. Kaip sakiau, duomenys įgalina mobilumo koncepcijas. Ir čia turime interfejsą tarp socialinių naujovių, technologinių naujovių ir naujų mobilumo koncepcijų. Kalbame apie dalymosi ekonomiką, kas ko gero yra gerai. Tačiau iš čia atsiranda technologijos ir kiti dalykai, kurie vertami kaip e, trikdantis tradicinės paslaugas, tradicinius sektorius ir kur reguliuotojams sunku suspėti iš paskos. Taigi reikia išsiaiškinti, ar galima prisitaikyti, ar reikia reguliuotojams paradigmos pokyčio. Mums reikia visiškai naujų duomenimis pagrįstų modelių, kad galėtume reguliuoti tokias naujas sistemas. Na ir pagaliau norėjau pakalbėti apie dalymos ir judumo koncepciją. Tai būtų kaip automobilių gamintojai pereitų tarsi į judumo teikimo, paslaugų teikimo sritį. Taip jau vyksta, nes nemažai automobilių gamintojų turi automobilių dalymosi schemas. Ir atsiranda tokių schemų kaip Uberis, tai vežimo dalymosi sistema. Na, kaip žinome, Uberio e, atveju yra problemų. Tačiau e, šios paslaugos labai agresyviai atsiranda rinkoje ir vis yra daugiau tokių sistemų. Yra ir pozityvių aspektų. Dauguma gruščių mūsų keliuose atsiranda dėl to, kad e, automobilių nusavybės skaičius yra 1,2, todėl tokios paslaugos pagerintų situaciją. Ir įsivaizduokite, koks būtų poveikis, jeigu turėtume, turėtume dal, automatizuotų miestų judumo sistemų, kuriomis dalyjomės. Tol mes tyrime, panalizavome du skirtingus scenarius, dvi sistemas. Viena panašesnė į taksi, kur automobilis būtų mažesnis, bet jo būtų galima dalytis. Jūs būtume pervežamas iš vieno taško į kitą be mm, e, važinėjimo į šonus, kur nors, e, kur važiuotų vienas du žmonės, o didesnis, kitas scenarius būtų, kitas didesnis automobilis, galbūt 10-12 asmenų, būtų nukreipimų e, nuo maršruto ir e, maršrutas drėstųsi nuo, ne nuo namų iki, iki namų, bet nuo vieno taško iki kito, galbūt reikėtų paėjoti iki kito taško ir iš jo. Ir rezultatas būtų koks. Galima būtų atsisakyti 90 procentų gatvėse, automobilių gatvėse jau dabar, padidindami e, E, automobilių užimtumo skaičių mes galėtume panaudoti tik tai 10 procentų esamų automobilių. Dabar klausimas, iš kur tie automobiliai dabar bus? Jeigu taip atsitiktų, tai ar Europos automobilių pramonė dar būtų e, dar reikalinga ar reikėtų, kad automobilių pramonės atstovai pradėtų galvoti apie save kaip judumo paslaugos teikėjus. Ar pereiti prie specializuoto automobilių gaminimo. Taigi pamatysime, ar perėsime prie tokios sistemos, kas būtų jos operatorius, ar tai bus gamintojai, ar viešojo transporto operatoriai, kurie dabar operuoja autobusus, metro, tramvajus. Ar bus nauji žaidėjai, galbūt iš, iš ES ribų? Taigi mes dabar e, analizuojame tokias koncepcijas ir bandome parengti mūsų ministrus, kad e, jie galėtų priminėti sprendimus. Taigi beveik tilpau į septynės man skirtas minutės, pagal vokišką efektyvumą. Ačiū. Labai ačiū, ačiū už tai ir už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko, bet turiu pripažinti, mes šiek tiek vėliau ir pradėjome. Dabar norėčiau suteikti žodį Rafar Kestli. Jis yra iš federacinės um, kelių tarnybos iš Šveicarijos. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Ačiū už tai, kad galiu Jums pristatyti koncepciją dėl judumo kainodaros. E, mano atstovavimas biuras e, e, gavo užduotį ištirti judumo poveikį. Jeigu liks laiko, aš dar pakalbėsiu ir apie automobilių mokamas rinkliavas užnaudojamas į keliais, ypač apie sunkvežimio mokamas rinkliavas. Taigi, Šveicarijos vyriausybė dar per praėjusią vyriausybės kadenciją kreipėsi į aplinkos, transporto, energijos ir komunikacijų ministeriją ir paprašė iki 15 metų atlikti tyrimą. Ir mūsų užduotis buvo štai koks. Nu, mums reikėjo nustatyti judumo kainodaros tikslą, E, pagalvoti ir apie tai, kiek kainuotų krovinų perkelimas e, į geležinkelį ir taip toliau. Dabar kas yra tas e, ta judumo kainodara, mobility pricing? Na, tai yra rinkliavos už naudojimasi infrastruktūra. Čia kalbu ir apie privatų, ir apie viešąjį sektorių. Ir e, mūsų tikslas yra E, daryti poveikį mobilumo paklausai. Taip pat mūsų tikslas yra užtikrinti, kad transporto infrastruktūra būtų naudojama labiau subalansuotai. Na, mūsų pirminis tikslas nėra finansavimas, tai nėra finansavimo instrumentas. Tai yra labiau transporto srautų valdymas. Taip pat mes nesiekiame raiškių aplinkos apsaugos tikslų. Čia matome penkis e, modelius e, sausumos keliams. E, matome, kad jau dabar, net pirmajame variante yra numatyta galimybė mokėti už nuvažiuotus kilometrus. A tinklas, taip vadinasi vienas iš variantų. Ir ten yra numatyta, kad už pravažiavimą autostrada reikia mokėti rinkliavą pagal nuvažiuotus kilometrus. Dabar e, yra naudojama ir vinjetė. Ir tai yra pirmas žingsnis sistemos pay as you use. Tai gali minimaliai sumažinti transporto srautus, bet jokių būdų nevaldo tų transporto srautų. Toliau kitas modelio variantas - tinklas B, NETS B. Ir vėlgi čia yra numatyta numatyta e, fiksuoto dydžio rinkliava už nuvažiuotą e, kilometrų kiekį ir yra mokama priemoka už važiavimą piko metu. Už, vėlgi ta priemoka yra už nuvažiuotus kilometrus. Bet e, čia kyla pavojus. Gali sakyti taip, kad automobiliai vis labiau bus linkę važiuoti aplinkiniais keliukais, kad išvengtų rinkliavos. Kitas variantas Čia vėlgi yra kombinacija e, um, tarp e, mokesčio už nuvažiuotus kilometrus ir taip pat priemoka, jeigu važiuojama piko metu arba per miestą. Toliau zona, tinklas zona B. Čia yra šioks toks skirtumas. E, rinkliava mokama ne vien tik tais už važiavimą piko metu, bet ir tuomet, kai važiavimą per miestą ar ne piko metu. Na ir štai paskutinis variantas, jis vadinasi gebit, apskritis, sritis. Ir čia e, mokama būtų rinkliava už absoliučiai visus kelių tipus, už, taip pat būtų nuvažiuot, mokama už nuvažiuotus kilometrus ir dar būtų e, mokama papildoma priemoka Šis paskutinis variantas galiotų visoje Šveicarijoje ir transporto problemos būtų sprendžiamas ten, kur ir atsirastų. Bet gali atsitikti taip, kad ir, ir šis variantas leistų e, išvengti tokios situacijos, kai būtų vis labiau naudomi aplinkiniai keliai arba renkamis kitos transporto priemonės. Dabar dėl viešojo transporto Koks yra didžiausias skirtumas tarp viešojo transporto ir individualaus transporto? Čia atsiranda papildomas veikėjas, tai yra transporto įmonės. Transporto įmonės siūlo abonementus, e, kuriais naudodamiesi keleiviai e, gali e, neribotai važinėtis transporto, viešuoju transportu tam tikrą laiką. Ir vėlgi mes čia siūlome keletą variantų. Kalbant apie e, autobusus, tramvajų ir metro, tai e, e, yra numatyti būtų skirtingi tarifai priklausomai nuo to, kokia linija ir kada važiuojama. Ir tai gali padėti valdyti ir paklausą, ir transporto srautus. Bet tai galėtų būti tik tais laikina, laikina išeitis. Toliau e, orientavimasis į zonas. Čia būtų dėmesys kreipiamas ne tam tikroms transporto linijoms, bet zonoms, kur yra intensyviausias e, keleivių srautas. Uh, ir e, priklausomai nuo zonos e, priklausytų ir bileto kaina. Na, o toliau e, kitas variantas orientuotas į visą tinklą, visą Šveicarijos teritoriją. Čia kiekvienas keleivis mokėtų už tą paslaugą, kuriais ir naudojasi. Tai būtų modelis visai Šveicarijos teritorijai ir dėl to galima užtikrinti labiausiai subalansuotą požiūrį ir e, keleivis mokėtų už biletą naudodamasis principu pay as you use. Tai yra, keleivis mokėtų tik už tiek, kiek jis ir naudojasi. Man dar liko porą sekundžių, tai aš labai greitai pakalbėsiu dar kitą temą. Dėl sunkių transporto priemonių mokesčio. Šis mokestis mokamas jau dabar, nuo 2001 metų, tai leido stabilizuoti transporto srautus dėl ITS ir mobilumo e, e, kaštų. Jie labai tarpusavėje susiję. Ir dėl to e, valstybė turi sukurti pagrindinės sąlygas tam, kad būtų skatinamos pažangiosios transporto sistemos ir mobilumas. Jeigu norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje, ten pateikta informacija trimis kalbomis. Labai ačiū. Dank, Rafael Kestly. Ačiū. Rafael Kresli, toliau Eva Zofka, kuri yra Varšuvos kelių ir tiltų tyrimo instituto projekto koordinatorė. Sorry. Good afternoon, ladies. Labadiena, ponės ir ponai, gerbiamiausi svečiai, ponė pirmininkė. Esu iš e, kelių ir tiltų tyrimo instituto Varšuvoje ir šiandien aš norėčiau trumpai apžvelgti mūsų tyrimus. Uh, Mūsų tyrimai yra orientuoti į skirtingas temas, bet aš tikiuosi kalbėti labai trumpai, tikiuosi, kad turėsime e, vėliau klausimų apie tai ir galėsime apie tai pakalbėti. Taigi, pirmiausia, e, trumpai apžvelgsiu mobilumo iš atrinktasias technologijas, nes kalbėsime apie ITS ir mobilumą. Ir mes dalyvaujame kaip tyrimo institutas ir Horizonto 2020 projekte Ir e, mes galvojame apie infrastruktūrą, operatorius, vartotojus skirtingose transporto rūšyse. Kalbame ne tik apie kelių transportą, kuris yra šiandienos susitikimo tema. Mes galvojame apie technologijas, kurias galėtume pritaikyti skirtingoms transporto rūšims. Todėl mes ir svarstome integruotas duomenų infrastruktūras bei duomenų apsaugos sistemas. Tai yra šiandien labai populiarios temos. Uh, Ir e, galiu pasakyti, kad tokiu būdu mes galime keistis informaciją apie ETS, apie mok, rinkliavas, apie e, vartotojų judumą ir panašiai. Norėčiau mūsų projektą pristatyti, aptardama apie automatiškumą, ankstesnėje apie tai kalbėjo, labai trumpai tik tai paminėsiu komunikaciją, tai yra ITS technologijų neatskiriama dalis. E, E, šiuo metu naudojamų technologijų dalis ir ateitėje jos bus naudojamos. Taigi kalbama apie komunikavimą nuo automobilio su kitu automobiliu, automobilio infrastruktūrą ir e, kitas e, priemonės rinkti informaciją. Informacijos tarsi debesys yra renkami ir jie yra perdodami į kitas rytis. Kaip e, mokslinio tyrimo institutas neseniai pradėjome bendradarbiavimą su transporto sistemų plėtros centru, kuris yra Čekijos Respublikoje. Jie turi labai daug duomenų. Kasgi yra tie e, gausus duomenys, dideli duomenys, jūs apie tai kalba. Milžiniški kiekiai duomenų yra sukūriami, surenkami e, iš skirtingų transporto rūšių Mm, iš automatizuotų sistemų, automobilių savininkų, konfederacijų ir panašiai. Kas tuos duomenys naudos, kam jie priklauso, ar gali tie duomenys būti naudingi vartotojams? Aišku, tai gali būti padaryta ir tai yra viena iš priežasčių, kurio mes savo, kurio mes savo centre galvojame apie uh, tų duomenų panaudojimą vartotojams. Tokiu būdu galėtumėm pagerinti transportą ir eismo sistemas. Duomenų e, apie mobilumą ir eismą rinkimas. Jeigu jų negalima išmatuoti, tai jų nereikia ir modeliuoti. Tokiu principu vadovaujamės e, vykdydami savo tyrimus. E, Tai kartoju ir jums, nes galiu pasakyti, kad išmatuoti nemodeliuojant yra žymiai lėgiau. Šiandienos technologijos suteikia mums galimybių išmatuoti eismą labai tiksliai ir perduoti informaciją galutiniams vartotojams, tai yra mums vartotojams, kelių operatoriams, logistikos operatoriams. Ta informacija gali būti prieinama tiesiogiai pasitelkus automatinės priemonės, specialias automobilių e, kompiuterinės sistemas ir panašiai Dėja negaliu parodyti šio vaizdo klipo. E, čia turėtų būti labai įdomu, automobilis vairuoja ir mes matome, kaip yra reaguojama į e, kelių ženklus, e, greičio apribojimus, kitus informacijos šaltinius apie įvairius įvykius kelyje apie orą, apie e, be to automobilio vidaus prietaisai, tokie kaip GPS sistema, e, teikia informaciją mums bevairuojant. Šiuo metu tai jau yra manoma padaryti. Čia yra naujas automobilis, bet ir dabartiniuose automobiliuose galima labai tiksliai surinkti informaciją Be to matome, kad vyksta komunikavimas tarp automobilių pačių ir su infrastruktūra, kurį dar būtų galima patobulinti. Dar trumpai aš noriu Jums parodyti šią nacionalinę mobilumo analizę, kuri buvo atlikta Čekijoje. Ir e, rodome, kaip realiai yra renkami tiesiogiai duomenys. Tos žvaigždutės e, atspindi e, E, susitelkimą transporto, kuo šviesesnė žvaigždutė, tuo daugiau transporto, šviesiausios yra didėjai miestai ir labai aiškiai matome, kaip žmonės keliauja, kur jie yra. Ir e, taigi galime suprasti, kad ateitis darosi svarbi jau šiandien per uh, e, tyrimo instituto interneto svetainė galima gauti tos informacijos, ji yra labai svarbi, nes ji parodo, uh, kaip mobilumas, kaip eismas išsidėlioja tiesiogiai tuo, tuo metu. Centrinės Europos mobilumo atlasas. Čia irgi matome transporto ir eismo koncentracijos taškus. Tai irgi galime rasti internete, ta informacija tarnauja pirmiausia eismo operatoriams, bet gavus tokią informaciją galime labai daug ko sukurti. Ir reklamos e, klipų, ir elektroniniai priekybai, prekių žmonių pervežimui, logistikos tikslams. Gavus tokią informaciją iš esmės galime sukurti uh, E, transporto ateitį. Kai kurios iš prietaikų jau yra pasitelktos, e, tiksliau, jas kuriant buvo pasitelkti e, duomenys apie eismą ir operatoriai per savo kompiuterinius prietaisus, kaip ir vartotojai, gali gauti tuos reikalingus duomenys. Tai yra labai geras produktas. Tai yra prietaisa, kuri e, padeda ir e, kuri tarnauja visiems vartotojams. Dar vienas dalykas. Slovakijos eismo stebėsenos sistema pagrįsta GPS duomenimis. E, tai yra labai svarbu organizuojant renginius, didelius renginius. Tai leidžia išmatuoti E, šiandienos poreikius, bet niekad nežinom, kas gali būti. Pavyzdžiui, vyksta teroristiniai įvykiai arba klimato kažkokios katastrofos. Kaip elgtis tokiais atvejais, kaip sureguliuoti eismą. O tokia informacija leidžia mums surinkti pačią naujausią informaciją ir e, ją apdoroti. Ši priemonė yra labai naudinga. Ir paskutinis Paskutinė skaidrė - eismo valdymas iš skirtingų šaltinių. Turime e, CCTV kameras, tai yra e, video medžiaga renkama iš gatvių, iš viešų vietų. E, Kasgi atsitinka su ta informacija, vėlgi yra prietaika, kuri leidžia tą informaciją sutelkti ir įvertinti. Taip pat labai daug kalbame apie elektroninę vinjetę, transporto kamščius, kamščių apmokestinimą. Ta tema yra politikams labai aktuali, žinau, bet aš norėčiau greičiau pakalbėti apie technologijas. Lenkijoje dabar yra sukurta elektroninė rinkliavų rinkimo sistema, kuria naudojasi e, transporto sistemos ir e, elektroninės sistemos pačiuose automobiliuose gali būti tam pasitelktos. Ir bandžiau sukurti vieną grafiką, bet dėja šiame kompiuteryje mes jo nematom. Mm Labai trumpai. Europos elektroninių e, kelių e, mokesčių sistema. Mes turime vien, turėtume siekti vienos sistemos, kuri būtų e, saveiki. Turime galvoti apie vartotojų poreikius. Vartotojai turi, turime įvertinti jų poreikį naudotis vienodą sistemą ir apie operatorių, tiekėjų perspektyvą, kuriems yra labai svarbu galvoti apie duomenų apsaugą, privačių duomenų apsaugą ir panašiai. Galų galę mano grafikas veikia. Štai čia matome, pavyzdžiui, didelis e, krovininis automobilis, jis važiuoja pasimti krovinio, viskas vyksta elektroniškai, yra nufotografuojamas e, automobilis, automobilis pravažiuoja, tada užregistruojamas e, jo. E, E, mokestis, jis, jis sumoka, tai yra užregistruojama ir galiausiai turi e, būti užfiksuota jo galutinio e, nuvažiavimo vieta. Miesto mokesčiai už transportą socialinis ekonominis veiksnys tai yra labai svarbus, labai tai prisideda prie žmonių požiūrio į transportą. E, šis mokestis yra labai svarbus, kalbant apie e, viešosios infrastruktūros finansavimą, bet bendrai žmonės tam priešinasi. Kai kurie institutai Ispanijoje 14 metais atliko tyrimų ir aš galiu parodyti jų rezultatus jums. Trumpai pasakysiu, požiūris į kelių mokesčius yra toks. 36 procentai atsakiusiųjų e, gali sutikti su tokiais mokesčiais dėl taršos mažinimo ir jie mano, kad apmokestinimas e, už pagal kilo, nuvažiuotus kilometrus būtų teisingiausias. 27 procentai sakė, kad reiktų gerinti viešai transporto, 23 procentai sakė, kad reikia gerinti kelius iš tų pinigų, kurie bus surenkami iš kelių mokesčių. Ir artėjau prie galutinių skaidrių. Trumpai parodysiu, kokia yra mūsų politika. 80 procentų sakė, kad eismo pajamai turėtų būti įvesti vietoj mokesčių, o 37 procentai neturėjo atsakymo. Taigi mums mokslininkams labai tai iškelia daug uždavinių, vadinasi, žmonės net neįsivaizduoja ir nebando galvoti apie tai, kokia politika yra reikalinga. Prieštaraujantieji mokesčiams sako, kad jie ir taip jau labai daug moka, todėl papildomų mokesčių už kamščius, pavyzdžiui, nereikėtų, nes tai sukurtų dar daugiau neligybės. 21 procentas sakė, kad mokesčių rinkliavos yra veiksmingos. Ačiū. Ja, vielen Dank. Und... Labai ačiū. Ir paskutinė, Kleopatra iš MUV generalinio direktorato. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū Jūs, kad aš paskutinė kalbu, nes, kaip žinote, aš per daug kalbu, tai bent jau šį kartą turėsiu paminėti svarbiausius dalykus. Paprašote manęs pakalbėti apie, apie CITS platformą. Tai yra kooperatyvinė sistema. Mes kalbame šiandien daug apie sujungtus automobilius, nekalbame apie bendradarbiaujančius automobilius. Bendradarbiaujantis automobiliai, kurie ne tik bendradarbiauja tarpusavėje siūsdami pranešimus, bet ir su kitais kelių vartotojais gali būti tai motociklininkai, taip pat su infrastruktūra. Kalbant apie infrastruktūrą, tai kelių infrastruktūra, tai yra eismo valdymas. Mes dirbame daug pastaruoju metu šiais klausimais ir matau salėje bent jau keletą kolegų, tris iš tiesų, neskaitant Erika, kuris su mumis dirbo, kuriant šią platformą diskusijos vyksta dažniausiai tarp specialistų. Ar galime save laikyti specialistais? Tikiuosi taip. Tačiau aš manau, kad visiškai būtina diskutuoti ne tik e, tarp techninių ekspertų, bet taip pat ir politinių lygmenių keliančias problemas. Jau mes dėkojame Niderlandams, kurie pirmininkavimo metu iškėlė šios problemas. Ir taip pat su transporto sektoriaus darbuotojais kalbantis reikia e, turėti galvoje tai, kas, ką mums žada naujovės. Tai kalbame apie duomenis, apie datas, automatizavimas, kada jis įvyks 10-20 metų. Man sunku kol kas nuspėti, kaip tai įvyks, tai tikrai įvyks, bet kai sunku pasakyti. Mes tiesiog žinome, kad skaitmeninimas viską keičia. Prieš keletą savaičių, savaičių galėjome padiskutuoti apie duomenų e, vaidmenį remiant daugiamadalinės informacinės sistemas. Tas pats čia. Kas svarbiausia iš mūsų požiūrio taško yra tai, kad tos naujovės mums suteiktų galimybių siekti tam tikrų politikos tikslų, kelių saugumas, e, grušių mažinimas, tačiau reikia, kad tai būtų suprantama ir pramonėje, visuomenėje, mokslininkams, būtent ko mes norime, kokių paslaugų iš šių technologijų. Taip pat reikėtų paminėti ir pramoninę dimensiją. Čia labai svarbu šioje srityje. Yra daug ir kitų iniciatyvų visame pasaulyje. Aš sakyčiau, kad Europoje situacija nėra tokia bloga. Tai problema yra ta, kad viena, vienas sektorius yra aktyvus vienoje srityje, kitas kitoje, tačiau trūksta bendros vizijos. Kada mes norime, kad tos technologijos būtų pradėtos naudotos, kam ir kokiamis sąlygomis. Turint visą tai galvoje, mes įsteigėme šią platformą. E, Ji naudojama kaip priemonė siekiant paremti sistemos įvedimą į naudojimą visoje Europoje. Pastaraisiais metais e, buvo įdėta daug darbo, tačiau sektorius nepateikė jokių datų. Pramonė, ne tik automobilių pramonė, dar kartą sakau, paminėjo, kad jie bus pasirengę iki sistemą įdėkti iki 19 metų. Tačiau Ir reikia atsakyti daug klausimų. Ir vėlgi tai nėra labiau ne techniniai, o visuomeniniai klausimai. Pavyzdžiui, girdėjau, kad reikia galvoti apie duomenų apsaugą, ponia Artovai. Turime sistemą parlamente patvirtintą praėjusią savaitę. Tačiau reikia žinoti, kokius principus reikia vykdyti ir veiklos prasme, kokių veiklos reikalavimų reikia. Jeigu aš noriu, būdamas automobilyje, tas sujungtas automobilis kiekvieną milisekundę kažką tai transliuos. Negalima rinktis, kuri, kurios duomenys perduoti, kurių ne. Jie bus perduomi nuolat. Taigi tam, kad vairuotojai galėtų pasakyti, ar noriu, ar nenoriu būti lokalizuotas, o galbūt aš noriu lokalizuotas ir noriu tik tai perduoti duomenis tam tikroms paslaugoms. Komisijos narė Bulc mm, neseniai minėjo, kad e, skaičiai kelių saugumo prasme nėra ypač pozityvus, todėl mes norime daugiau dėmesio, skirtumo, dėmesio skirti paslaugoms, kurios padėtų gernant kelių saugumą. Iš tų šimtų paslaugų mes sutarėme suskonservuoti ties apie šimtų dalyvių pramonės atstovų, valdžios institucijų paslaugų teikėjų ir sutarėme dėl sąrašo virš dešimties pritaikymas ryčių tai yra gelbėjimo automobiliai, įvairūs perspėjimai ir panašiai ir panašiai. Tačiau mes bandome sieti politikos tikslą ir sistemos dėgymą. Šiandien buvo kalbama apie automatizavimą. Na, ir ką aš norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų požiūrio prasme Jūs e, rodėte grafiką, kur automatizavimas ir tos bendraujančios sistemos eina kartu ir kartu jos suteiktų didžiausią pridamąją vertę. Čia nėra konkuruojančios e, technologijos ir ne vieno automatizavimas dėl dviejų priežasčių. Nepaminu, ar čia ponė Demontė paminėjo aviaciją. Kai esi lėktuvo keleivis, nori žinoti, kad lėktuvas, kuriame esi, gali komunikuoti su kontrolės bokštu. Tas pats su automatizuotu automobiliu. Bet e, greta to automobiliai nevažiuoja bet kur jie važiuoja keliais. O už kelių yra eismo valdymo planai, taisyklius, kurios apibrėžia tie, kurie vadovauja vietoje nacionaliniu mastu. Todėl reikia užtikrinti, kad tie, kurie atsakingi už eismą, turėtų e, taip pat ir galimybę tarti žodį. Aišku, yra pažeidžiamų vartotojų kai reikia atkreipti dėmesį vairuotojų, ar tai būtų mokykla, ar kaž, kažkas kita, į tai reikia atsižvelgti. Tik koks mūsų darbo rezultatas? Mūsų darbas buvo apibriežti pritaikymos ryčių sąrašą tų paslaugų, kurios būtų pirmiausia pradėtos naudoti. 19 metai tikslas yra pradėti teikti tokias paslaugas. Mes dirbame ties tarpusavio savaikimo klausimus tai minėjote irgi savo diskusijoje, nes ne tik automobiliai kerta sienas. Automobiliai yra skirtingų markių, todėl turi vis tiek galimybę turėti galimybę komunikuoti tarpusavį. Kai naudoji telefoną, tau nerūpi, ar naudoji uh, Wi-Fi, ar, ar E, mobilų tinklą, tiesiog nori jį naudoti, nerūpi technologija. Tas pats ir bendradarbiavimo sistemoms. Norime naudoti esamą technologiją. Tikimės, kad 5G standartas bus plėtojamas. Šią ataskaitą buvo patvirtinta vienbalsiai sausio pabaigoje. Aš taip pat buvau prieš porą mėnesių teisės reikalų komitete. Turėčiau paminėti, kad dokumentą persisintė 3500 žmonių. Kaip komisijos dokumentui tai netaip mažai. Kasgi toliau? Mes rengėme pagrindinį planą dėl CITS panaudojimo Galbūt ponui Ertui pasakysiu, jūs minėjote, kiek yra skirta horizontas 2020 ir kiek panaudojama jungtinės valstijose. Pateiksiu Jums skait... dėl skaičių, tai ne, nežiūrėkite į konkrečią priemonę, pažvelkime į horizontas 2020, pažvelkime į tinklų sujungimo priemonę. Šiais metais Šiandien CITS skirtas 50 tūkstančių bendrame vokelėje, dar kažkiek skirta kitame. Reikia žvelgti į visą ES finansavimą, ne tik ES lygmenių, bet ir valstybių lygmenių. Taigi netaip jau blogai. Ir paskutinis dalykas, dirbsime kartu su pramonė valstybės narimis, rengiant deleguotą į aktą dėl CIETS, dar labai ankstyvas etapas, daug kalbėti apie tai neverta. Tačiau, kai būsime labiau pasirengę, mes informuosime jūs apie tai, kas vyksta. Dank. Labai ačiū. Tai jau išklausėme visas prezentacijas, dabar galėsite teikti klausimus. Mūsų salėje jau mažiau, bet prašom, pradėkime nuo pono Vanderkamp. Ačiū pirmininkė. Na, tiesą sakant, aš jaučiuosi tiesiog apipiltas faktais, galimybėmis, alternatyvomis. Ir iš tikrųjų gavau daug informacijos, bet vis tiek norėčiau dar pateikti klausimų. Visų pirma, kreipiuosi pona Samson. Noriu pasiteirauti, kodėl vis dar nėra mažų elektrinių akumuliatorių. Ar čia vyksta kažkokie tai Hario Poterio burtai, ar kas? Kodėl mes negalime sukurti mažo elektrinio akumuliatoriaus automobiliams? Nemažai kas sako, kad tam priešinasi iškastinio kūro pramonė, bet aš su tuo nesutinku. Kodėl vis dar nėra mažo elektrinio akumuliatoriaus? Taip pat noriu pateikti klausimą ponui Fucher. Jūs atvykote iš EBPO, ir bendraujate su daugiau šalių, ne vien tik tai su ES valstybėmis narėmis. Kaip toliai priekį esame pasistumėję, pane Dekre? E, sakė, kad e, mums dar reikia nemažai problemų išspręsti, bet ir iš tikrųjų. E, kaip bendrame kontekste atrodo Europa? Prisimenu, kad buvo kilęs Google skandalas, bet uh, Iš tikrųjų, valstybės narės e, e, siekia naujovių išradimų, ypač Vokietija, bet ar jos tinkamai tarpusavėje bendradarbiauja? Noriu pateikti klausimą ir poniai Cofka. Tai daugiau filosofinis klausimas dėl privataus automobilio turėjimo. Važiuokime į Varšuvą, Rotterdamą, Amsterdamą ar Berliną ar kitą miestą. iš tikrųjų čia patogiau naudotis visuomeniniu transportu, bet jeigu gyvenate kaime ar Lenkijoje ar Vokietijoje, tai tuomet e, automobilis vis dar yra emancipavimo, emancipacijos e, priemonė, netgi tai yra elektrinis automobilis. Jūs sakote, kad dabar nusavi automobiliai tampa vis mažiau reikalingesni, e, bet aš tikrai nesu tikras, kad ir mano rinkėjai taip mano. Ačiū, Vim. Iš tikrųjų, galiu ir tai pasakyti. Dabar Ismail Ertruk. Ačiū. Vim, žinai, kodėl mūsų pirmininkas gyvena mieste, o ne kaime? Tikriausiai dėl to, kad vėl važinėja dviračiu. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Deprets už pateiktą informaciją. Atidžiai klausiausi, ką jūs pasakėte. Kalbėjote jūs ir apie domenų apsaugą. Bet nelabai supratau, kokia jūsų nuomonė apie domenų e, nusavybę, kam galų gale duomenys priklauso. Aš šį klausimą keliu dėl tam tikrų priežasčių. Frankfurte e, vyko e, tarptautinė automobilių paroda, aš ten dalyvavau viename seminare, kur taip pat dalyvavo ir įvairių kitų sektorių atstovai ir jiems iškilo tas klausimas. E, ir draudėjai, ir gamintojai to teiravosi. Ir mes, kaip teisės aktų kūrėjai, turime sukurti teisės aktus dėl domenų nuosavybės, nes kitaip gali kilti nepasitenkinimas. Toliau noriu pateikti klausimą ponui Fege. Ponas Fege. Jūs tikriausiai žinote, kad praeisiais metais Vokietijos e, energijos ir transporto ministerija kreipėsi vieną institutą pernai, tai buvo Fraunhofer institutas, ir buvo paprašyta rasti revoliucinį požiūrį tam, kad įvyktų tikra revoliucija ir būtų pereita prie visiškai automatizuotų automobilių. Ir šį didžiulį žingsnį e, siūloma visų pirma žengti būtent miestuose. Ką Jūs apie tai manote? Ar iš pradžių reikėtų pusiau automatizuoti automobilius, ar iš karto e, pereiti prie visiškai autonominių automobilių, ar technika jau tam pribrendusi. Ačiū. Kadangi daugiau niekas pasisakyti nenori, tai štai aš pagalvau, kad irgi pateiksiu klausimų. Buvo kalbėta ir apie e, rinkliavas už kelius. Ir aš čia norėčiau pagirti Šveicariją. Šveicarai puikiai suprato, e, kaip uh, ką daryti su sunkiaisiais automobiliais. E, e, Ta rinkliava moka visi sunkvežimiai, kurių svoris daugiau, didesnis kaip 3,5 tonos. Ir tai reiškia, kad nebuvo dėl to pradėta gausiau naudoti lengvesnės krovinių pervežimo priemonės. Ir e, Kitose šalise dažnai atsitinka taip, kad nustačius rinkliavą e, sunkiosioms transporto priemonėms, tos, e, tie sunkvežimiai renkasi aplinkinius kelius, o pagrindiniais keliais praktiškai nebevažinėja. Aš noriu jūsų pasiteirauti. Šveicarijoje e, veikia puikiai sunkiųjų e, transporto priemonių rinkliavų sistema. Ar jūs ketinate ta, tokią pačią sistemą naudoti ir privatiems lengviesiams automobiliams? Galbūt e, reikėtų tokias rinkliavas taikyti visoms transporto priemonėms, kaip kad, pavyzdžiui, jau padaryta geležinkelio sektorija Šveicarijoje. Uh, Matau, kad Dominik Rikė dar turi klausimą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirma pastaba. Komentaras bendro pobūdžio, e, ne tiek e, specialus apie transportą. Mes kalbam apie atotrūkį visuomenės mokslo ir vartojimo požiūrių. Problema yra ta, kad mes turime rasti teisingą ekonomikos ir valdymo modelį. Paprastai ekonominį modelį mes atrandame greitai. Autonomiškumo principų suprantame, kad ekonominį modelį pritaikyti gana sunku, bet e, reguliavimas yra procesas, kuris paprastai ilgiau užtrunka. Ir jeigu mes e, girdime iš žmonių, kurie analizuoja e, autonominį savaigį transportą dabar, e, kad dar 20 metų prireiks, tai kaži, ar galima optimistiškai nusiteisti. Dar vienas klausimas, kurį teikia Izmailis Ertugas dėl autonomiško automobilių. Kalbame apie e, progresyvų ir deskriptyvinį modelį. Stambiausi Europos moderniausių automobilių gamintojai E, yra progresistai. Aš kalbu apie europiečius. BMW ką tik apie tai mums kalbėjo. Jie metai po metų įdėgia inovacijų, kurios vėliau uh, paaiškėja automobilį padar vis labiau autonomiškų. E, prisimink, aš neprisimenu, kad kas nors būtų ginčiesis dėl greičio reguliatoriaus, bet kai iš tiesų, kai greičio reguliatorius buvo nustatytas, mes iš dalies nustojame valdyti automobilį. Ir automobilio vairuotojas, ir gamintojas palaipsniui pripranta prie naujų prietaisų, prie naujų principų. Metai po metų atsiranda jie ir e, reguliuotojų politikų tarp apie tai nėra diskutuojama. Uh, Pastaruoju metu mes pradėjom kalbėti apie tai, kaip automobilis autonomiškai galės persirikiuoti iš vienos eismo juostos į kitą. E, reglamentų kol kas to neturime nei valstybių narių tarpę, nei jo labiau Europos lygmenių. Taigi e, dar, kaip sakiau, turėsim kalbėti apie deskriptyvėją pusę. Duomenų rinkėjai, tokie kaip Google, paprastai kelia klausimų dėl uh, E, duomenų reglamentavimo ir tas rytis yra ne tas pats kaip ekonominė pusė. Aš esu tikras, kad automobilių gamintojai, kurie bando išjudinti visą procesą, e, neturėtų e, pasiduoti kitų modelių spartesniai raidai. Autonomiški automobiliai turi susikurti palaipsniui. Ir aš dabar norėčiau pateikti klausimų kalbėjusiems šiandien. Ar nebus taip, kad mūsų Europos gamintojai pradės galvoti apie regresyvius, o ne progresyvius modelius, nes nenorės per daug rizikuoti rinkoje. O kitas pastebėjimas, mano, būtų toks, kuris Amerikos infrastruktūros ekonominis modelis, e, apie tai kalbėjo prelegentai, galėtų būti pritaikytas gerinant mūsų fizinę infrastruktūrą. E, kas mokės už kelius, kas mokės už ką, už ką ir taip toliau ir taip toliau. Mesgi žinome, kad dėl to vėl nuolat ginčiasi e, genijai politikai, kurie amžinai ieško pinigų ir kas juos galėtų duoti. E, jie įsivaizduoja, kad mokėti kažkaip būtų galima kitaip skaitmeninė infrastruktūra turės būti sukurta šalia fizinės infrastruktūros. Bet automobiliai, kurie naudosis tomis infrastruktūromis, ar jie bus savaigiai, ar valdomi, turės būti pritaikyti prie tos naujos infrastruktūros. Tai koks bus ekonominis modelis? Mes dabar nesugebam uh, E, finansuoti fizinės infrastruktūros, tai kas mokės už skaitmeninę infrastruktūrą. Mano nuomonė, tas klausimas yra labai svarbus, kad galėtų veikti autonomiška automobilių sistema. Ačiū ir dabar perinam prie atsakymų, ponas Samson, pirmiausiai. Guilt... Aš manau, kad Michael Faraday ir Dmitrijus Meladėjevas yra kalčiausi dėl to, kad nėra mažo akumuliatoriaus. Viskas susiveda į chemiją ir elektros gamybą. Yra elektrinių cheminių sistemų, kurios gali būti labai mažos, bet jos labai įkaista. Taigi baterija gali būti labai maža, bet jai reikės didelės e, vėsinimo sistemos. Ko mes dabar laukime? Laukime, kada atsiras kitokios išvados chemijoje. Nežinau, kada ir kur jos atsiras, bet aš esu tikras, kad jos kažkada atsiras. Taip jau yra su inovacijomis. Norėčiau išsakyti bendro papadžio komentarą apie visą eilę kitų klausimų, kurių esmė buvo, kodėlgi mes nedarom kažko kito, ypač nesukuriam kitokio ekonomikos modelio. Jeigu saliai bus penki ekspertai, tai išgirsit septynis skirtingus atsakymus, kodėl reikia daryti ar kodėl nereikia daryti. Todėl aš noriu pabrėžti, mano nuomonė, e, kelias į priekį yra bandymai. Mes kol kas dar daug ko nežinom, mes nieko negalim nuspėti ar prognozuoti, taigi mes turim pirmiausia išsiaiškinti, reikia vykdyti racionalius, normalaus dydžio bandymus ir tai darydami per klaidas mes išsiaiškinsim, kas yra teisinga. Jetzt, Tom Vögel. Dabar Tomo Vėgė. Atsakymas į pono Vandekampo klausimą dėl e, BPO narystė ir ES šalis ir kaip vertinti ES rezultatus. Vienas dėlis skirtumas yra, kad skirtingai negu ES tarpstantynio transporto forma įgaliojimai yra ne kurti teisės aktus ir reglamentus. Mes esame tyrimo e, organizacija, kuri žvelgia į krištolinį rutelį ir bando teikti patarimus. Tačiau aš pritariu kai kuriems nuogastavimams. Aš esu dalyvavęs ES projektuose anksčiau, gana ilgą laiką, ypač e, automobilio automatizavimo srityje dirbo ankstyvose projektuose nuo 2001 metų iki 2007 metų. Daugelis iš jų iki šiol tesami. Ir pažanga yra gana lėta. Taigi aš nuo 2001 metų iki 2006 metų jose dalyvavau. Ir nesitikiau, kad vėl dirbsiu toje srityje, nes man atrodo, kad rezultatų tokių ne, jokių nėra. Google ir panašus e, sugalvoja kažką pabandyti, galbūt išmesti bus pinigai, bet kažką ir sužinosime. Gal vadovaujantis tokiu, tokiu pagrindu, tai dideli automobilių gamintojai nebus priversti tyrinėti to paties. Amerikiečių modelis dominuoja daugeliu sričių, bet galbūt reikia pasakyti, kad jis tiesiog trukdo. Yra čia problema ir, ir tie 20 metų, kurie čia buvo minėti. kelia nerimą. Turime vengti to, kad automobilių gamintojai netaptų kitų Polaroidų ar Nokia. Aš manau, kad Čia yra problema ir iš vyriausybių pusės atrodo, kad jiems sunku pasivyti. Reikia iš naujo pergalvoti, kaip veikia reglamentavimas. Galbūt duomenys mums čia gali padėti. Kitas pono Irtugo klausimas. Mano gėdai turiu pasakyti, ne, negirdėjau apie tą tyrimą, aš iš karto paguglinsiu ir paskaitysiu. Manau, kad tai yra gera mintis nepaisant to, kad kalbame apie intensyviausią miesto eismą. Gera mintis netaikyti gamintojų požiūrio eiti mažais žingsniais. Galbūt e, dabartinėje aplinkyje tai gerai. Pavyzdžiui, Švedija vykdo didelius eksperimentus su automatizuotais automobiliais už miestų ribų, automatizuoti vilkikai e, automagistralėse galbūt galėtų suveikti. Jeigu perėsime prie kitų kelių tipų, bet ne miestuose, ne miesto centruose, tai technologijos turbūt pakanka. Reikia reglamentavimo, tačiau jeigu politikos kuriai pasakys, e, pabandykime, tai Dar yra klausimas, ar yra technologija. Daugeliu taikymos ryčių taip. Na, o intensyviausiai naudojami miesto centrai, tai nemanau, kad turime technologiją susidoroti su kiekviena situacija. Galbūt galima padaryti tai saugiai, bet tai reiškia, kad tai būtų važiuojama labai mažų greičių kai kuriuose situacijose automobilis nežinotų, ką daryti ir kurį laiką nejudėtų iš vis. Tačiau jeigu būtų naudojama mokymos algoritmai, galbūt tai pagerėtų laikui bėgant. Dabar, ačiū, dabar Rafael. Ponas Krameri, kalbėjote apie lengvųjų automobilių apmokestinimą. Pagal mūsų įstatymus dabar e, sunkvežimiai e, sumoka daugiau. E, tai reiškia, kad mes gauname apie pusantro milijardo eurų, dėl to galime išlaikyti infrastruktūrą. Kodėl nėra tokių rinkliavų visiems automobiliams? Mes remiamės tam tikrais modeliais arba kategorijomis. Bet yra tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, e, piliečiai ne visą laiką supranta, kokios naudos jie irgi iš to turėtų. Pavyzdžiui, nėra e, pavyzdžių, kad tai buvo daryta anksčiau. Dėl to mums e, labiausiai tinka tam tikras atskirų kategorijų variantas. Bet, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti ir apie kaštus. E, sunkvežimiai e, važiuoja 24 valandas per parą, lengvasis automobilis 23 valandas per parą stovi garaže. Dabar jau yra nemažai surinkta e, duomenų apie transporto srautus, bet ne visais tais duomenimis jau galime naudotis. Aš manau, kad um, autonominių automobilių naudojimas galėtų tam tikras problemas išspręsti. Šį sekmadienį laikraštyje e, skaičiau, kad e, vyriausybė ketina e, artimiausių metų apsispręsti, ką daryti su judimo, judumo kaštais. Gal galvosime vėliau apie kažkokį bandomąjį projektą, tam, kad išsiaiškintumėm, koks modelis mums labiausiai tinka. Labai ačiū toliau Eva Zovka. Yes. Uh, yes, uh, Mr. Van, uh, Van de Kerk. Taip, ponia Vandekampai, tą progą noriu pasakyti Jums, kad gyvenu Varšuvos priemeščiuose ir esu priklausoma nuo automobilio. Norėčiau, kad atsirastų kažkoks elektrinis tramvajus, bet e, aš esu ir vaikų vairuotoja, nes vežioju juos į mokyklą, į būrelius ir taip toliau. Galėtume galbūt kažką padaryti kaip Niderlanduose, galbūt reikia atsitraukti žingsnį atgal ir pradėti pradėti galvoti apie, apie dviračius ir dalymasi automobiliais, bet kibernetinėje tikrovėje e, tai e, reikėtų panaudoti kibernetinės galimybės. Galbūt internete galėtum sužinoti, kuris kaimynas e, važiuoja ten pat ir galima pasidalyti automobiliu, pasikalbėti. Nemanau, kad mm, žmonės priemeščiuose bus taip elektrifikuoti, kad mm, kažkaip kitaip spręs judumo problemas. Visada teks naudoti tradicinį automobilį, ypač kadangi Europos tinklai tokie diversifikuoti, tokių yra daug skirtumų tarp šalių. Niderlandai yra daug brandesni, yra daug Europos dalių, kur infrastruktūra fragmentuota ir nėra pritaikyta automatizavimui. Kaip prie to pristaikyta yra visiškai kitas klausimas. Ačiū ir pabaigai, pane Depry. Nusavybės koncepcija. Mes bandome ją naudoti. Tai šiandien nėra teisinio teksto, kuris atspindėtų tą koncepciją. Grįšiu prie duomenų apsaugos. E, svarbus yra duomenų subjekto sutikimas, kai nustatoma, kad turite e, asmeninių duomenų, tai tas pats bus ir su automatizavimu. Jeigu kuri duomenys, asmeninius duomenys, duomenų subjektas, vairuotojas turi turėti galimybę pasakyti taip ar ne. Visa ta analizė, kurią darėme mūsų platformoje, buvo būtent ta Ir viena iš išvadų yra toks klausimas, ar reikia mygtuko, kad vairuotojas patiktų savo sutikimą, ar reikia papildomo mygtuko, kad vairuotojas E, galėtų apspręsti, kokiai paslaugai sutikti teikti duomenys. Dar vienas dalykas, kalbant apie JAV bendrovės ar Europos bendrovės. Nepamirškime, kad JAV bendrovės šiandien nepardavinėja automobilių. Dar ne. Galbūt kažkada darys tai, bet dar ne. O dabar nekalb... nenorėčiau kalbėti automobilių gamintojų vardu, tačiau jeigu esi gamintojas, tai taip, taip pat nenoriu jūs kelti pavojo savo reputacijai, pateikdamas į rinką produktus, kurie 300, 300 procentų nesitikras. Europoje yra sena saugumo tradicija. Norėdami, kad technologija veiktų, ji turi būti saugi. Nu ir nepabloginti eismo saugumo situacijos. E, taip, jav bendrovės e, trikdančiai veikia per savo naujoves. Mes turėtume tiesiog garsiau kalbėti apie tai, kas gal, gal, gal darome ES, nepamirškime saugumo argumento taip pat. Labai ačiū, įvyko be galo įdomi diskusiją. Ačiū mūsų svečiams. Ačiū tiems komiteto nariams, kurie pateikė klausimus. Ačiū tiems, kas pateikė ir atsakymus. Tuo baigiame šios dienos posėdį. Linkiu visiems gerą vakarą. Ačiū dar kartą. Beje, kitas mūsų posėdis įvyks ketvirtadienį, gegužės 12 dieną, 9 val. ryto. Tuomet balsuosime dėl lybę pranešimo. Taigi užsirašykite. 9 val. ryte, ketvirtadienį, gegužės 12 dieną.